If I may ask everyone to take their... Prašyčiau, prašyčiau visus susėsti. Sveikinu susirinkusiai antrąją mūsų seminaro pusę. Vakar vyko gyva ir aš manau vaisinga diskusija, o šį rytą seminarą tęsime ir pradėsime nuo komisijos vicepirmininkės atsakingos už biudžetą pasisakymo. Sveikinu Jūs atvykus. Vakar seminaro pradžioje jį jau dalyvavo mūsų posėdėje. Na ir turiu pasakyti, kaip kad ir minėjau, ką tik vakarykštis seminaras buvo labai gyvas. Mes sukvietėme ir nacionalinių parlamentų, ir Europos parlamento narius padirbėti draugės su aukšto lygio grupės atstovais ir jų ta, ta, ta metodika puikiai pasiteisino. Diskusija buvo tikrai turtinga ir aš tikiuosi, kad aukšto lygio grupiai viskas kas išdėstyta, bus labai naudinga. Jūs esate viena iš e, aukštojo lygio grupės narių, viena iš trijų Europos komisijos atstovių. Laukiame jūsų pasisakymo. Po jūsų pasisakymo, kaip ir vakar, bus galimybė parlamento nariams ir iš nacionalinių parlamentų ir iš Europos parlamento užduoti jums klausimų. Taigi žodis jums. Dėkoju. Labas rytas visiems e, gerbėmiesiems e, parlamentarams iš nacionalinių ir Europos parlamento. E, malonu pamatyti jūs visus, kurie šį rytą susirinko pasvarstyti apie tai, kaip ES ir nacionaliniai biudžetai gali funkcionuoti geriau drauge. E, šį rytą jau buvo e, rytinė diskusija, aš matau, kad e, yra ir keletas asmenų, kurie joje dalyvavo. Na, bet jeigu jų nėra daug, tai aš pradėsiu nuo tos istorijos, kurią pasakojau ryte. E, Europos komisijos vicepirmininkė, atsakinga už biudžetą, gyvenanti Briuselėje, keliaudama į parlamentą, atidaro butelį ir iš jo išlenda džinas, kuris sako, ačiū, kad išlaisvinai mane, esu pasiruošęs įgyventi visus jūsų norus. Ir tada tas atmo, asmo atsako. E, turiu nekilnojamo turto Vašingtone, e, bet iš Briuselio nemėgstu ten skraidyti, gal galėtum pastatyti tiltą per Atlantą. Džinas sako, ne, labai kvailas e, prašymas, gal kitą galėtum pateikti. Tada aš galvoju, draugės ponu Monti ir kitais garbingais kolegomis mes dirbame uh, aukšto lygio grupėje e, užsiimančią nuosavais ištekliais. Gal galėtumėte mums patarti, kaip išspręsti mums iškilusias problemas. Ir tada Džina sako, o tame tilte, kiek turi būti eismo juostų, viena ar dvi. Taigi, E, manau, kad tai puikiai pademonstruoja, koks didžiulis uždavinys teko ponui Monty, draugės su visais kitais, kurie dirbame šioje aukšto lygio grupėje. E, bet ta užduotis yra labai savalaikė ir labai svarbi, todėl būtina bandyti ją spręsti drauge. Kodėl? Todėl, kad jeigu pažvelgsime į mūsų biudžeto istoriją, ir apskritai ES istoriją. Tai visiškai teisinga būtų pasakyti, kad per pastaruosius keletą metų užbaigėme pirmąjį mūsų egzistencijos etapą. Aš jį pavadinčiau aukso amžiumi. Aukso amžiuje plėtėmės, plėtra buvo svarbiausias pokyčių stimulas. Bendroji rinka, mūsų konkurencingumo, svarbiausias veiksnys atsirado keturios laisvės ir žinoma, šiame auksinėme amžiuje turėjome biudžetą, kuris buvo pakankamas ir, galime pasakyti, dar daugiau, faktiškai e, kūrė tam tikrą problemą, su kuria aš daugiau nebesusiduriu, tačiau ponas Levandovskis ankstesniai komisijoje su ja susidūrė. O ta problema tokia, kad turėjome daugiau pinigų, negu galėjome išleisti. Tas e, aukso amžiaus etapas biudžeto prasme pasibaigė apie 2011-2012 metus. Ir nuo tada ES biudžetas patiria didžiulį spaudimą. Mums reikia daugiau pinigų, didesniam skaičiui aktualių prioritetų, daugiau pinigų, negu mes jų turime. Taigi dabar esame procese pereidami iš aukso amžiaus į netikrumo amžiaus ir kyla klausimas, ar dėl to mes smuksime, ar pereisime į herojikos ar herojų amžių, kai mes e, racionaliai tinkamai vertinsime, kas funkcionuoja, o kas ne, ir didvyriškai apsispręsime, kad reikia taisyti tai, kas neveikia. E, tiems e, iš nacionalinių parlamentų, kurie galbūt ne visai gerai žino, kaip e, Europos, e, Europos biudžetas yra formuojamas, aš labai trumpai tai paminėsiu. Trumpas atsakymas būtų, e, jis formuojamas ar daromas kaip dešra. To proceso tikrai jau nerekomenduoju jums matyti. Na, bet iš tikrųjų tai egzistuoja e, daugiametė finansinė programa, e, jos metu, prieš ją du metus derimės dėl biudžeto formavimo ir keliame tikslus išlaidoms. E, absoliučiai kalbam, kalbant, ES biudžetas finansuojamas iš vieno bendrojo nacionalinių pajamų procento Tai sudaro maždaug 2 e, procentus viešųjų išlaidų ir 2016 metais mokėjimo signavimams turėjome 144 milijardus eurų. Žinoma, e, jeigu žiūrėsime į valstybės nares, tai vaizdas ten įvairuoja, reikia skirti valstybės, kurios įmoka daugiau negu gauna ir valstybės, kurios gauna daugiau negu įmoka į biudžetą. Ir savame suprantama, 2 procentai viešųjų išlaidų e, iš tikrųjų labai skiriasi valstybėse narėse. Mano pačios šalyje tai sudaro daugiau kaip 50 procentų. E, E, o kitur daugiau kaip 50 procentų e, viešų investicijų yra finansuojama iš e, ES biudžeto. Ir žinoma, tai nelabdara. Kartais girdime, sakant, kad mes neto gavėjams duodame pinigų. Bet iš tikrųjų ne visiškai taip yra. Tiesą sakant, ES egzistavimas yra ES bendros sąrangos dalis, kur svarbiausias variklis yra vidaus rinka ir toje vidaus rinkoje kai kurios valstybės yra daugiau pasistumėjusios, jų konkurencingumo gale didesnė, o kitos čia atsilieka. Tad e, dirbdamas kartu bendroje vidaus rinkoje, e, jos jaučia labai aiškę ekonominę logiką, kad e, e, tos, kurios konkurencingumo prasme nusileidžia, turėtų, turėti, ga, turėtų gauti daugiau biudžeto lėšų. JAV neseniai paskelbta labai įdomi ataskaita apie ES, kur sakoma, kad 20-ame e, amžiuje vienas iš svarbiausių išradimų buvo vadinamasis konvergencijos variklis, Europos konvergencijos variklis, kuris leidžia padėti valstybėms atsistoti tuo pat metu, suteikdamos investicijų ir pelno galimybės visiems. E, tarp mūsų piliečių galbūt nelabai tai plačiai žinoma, bet dėl to konvergencijos variklio mes e, visą virtinę valstybių narių pakėlėme iš e, mažų pajamų valstybių į vidutinių, e, vidutinių pajamų e, E, lygį per labai trumpą laiką. Žinoma, egzistuoja vidutinių pajamų vadinamieji spastai, bet vis tik reikia pasakyti, kad e, mums pavyko tai pasiekti. E, daug tokių šalių, kuriams pavyko šitą šuolį padaryti, paprastai turi kokius nors naftos ar kitų išteklių turtus arba yra valdomas nedemokratiškai. O mes vienintelė vieta pasaulyje, kur demokratinėmis priemonės mes sugalėjome tas valstybės pakelti aukštyn į šią aukštesnę kategoriją labai greitai. Ir mūsų biudžetas yra tas kuras, kurio reikia siekiant rezultatų visiems. Taigi išdėščiau argumentus, kad ES biudžetas yra naudingas Europos žmonėms. Tačiau, e, kaip komisijos narė atsakinga už biudžetą, aš e, esu pasiruošusi pirmoji pripažinti, kad e, kolektyviai dirbant mes nesugebėjome pakankamai išaiškinti europinę pridėtinę vertę tenkančią kiekvienam išleidžiamam eurui. E, reikia, kad ES piliečiai suprastų, kad kiekvienas euras iš nacionalinio ir europinio biudžeto yra skiriamas jiems ir jiems funkcionuoja. Todėl aš raginu ir susitelkti ne vien tik tai į pajamų pusę, bet taip pat ir į išlaidų pusę. Mes pasiūlėme iniciatyvą, kuri vadinasi e, biudžetas susitelkiantis į rezultatus ir ten mes labai aiškiai apibrėžiame prioritetus, atskaitomybę už rezultatus ir kalbame apie tai, kad reikia komunikuoti su piliečiais ir paaiškinti jiems, kam mokesčių mokėtojų pinigai yra išleidžiami ir ką jie duoda. Taigi, mums kolektyviai mano pirmoji mintis yra štai kokia. Mes privalome stengtis leisti pinigus Europos lygių. E, nes, e, salginai sakant, geriau bus tik tada, jeigu mes leisime tos pinigus Europinių lygių tik tada, kada jie bus geriau išleisti būtent Europos lygių, o ne nacionalinių lygių. Labai svarbu, kad e, tai būtų suprasta. Aš sakyčiau, kad konvergencija turi, turėtų likti mūsų prioritetu, e, kad visi draugė būtume stipresni. Aš taip pat raginčiau ieškoti modernesnių būdų, kaip to pasiekti. Pavyzdžiui, e, kokia, koks yra vaidmuo subsidijų iš ES biudžeto, lyginant su finansiniais instrumentais, kurie galėtų pritraukti privatų sektorių į Europos ekonomiką. Čia vyksta labai aštri diskusija, matau besišyps, besišypsančių veidų, nes Europos parlamente yra tam tikras kepsio, kai kalbama apie finansinių priemonių panaudojimą. Tačiau e, dabar e, praėjo metai, kai pradėjo veikti Europos strateginių investicijų fondas ir mes matome, kad e, apie 100 milijardų eurų jau yra pritraukta į Europos ekonomiką. Suma, kuri kitu atveju nebūtų buvusi pritraukta žiūrėdami į išlaidas, mes turime labai aiškiai argumentuoti, kad niekad neprašome mūsų Europos piliečių pinigų, išskyrus tuos atvejus, kai Europos programų forma tie pinigai bus geriau išleisti negu nacionalinių lygių. Jeigu turėsime tokį patikimumą, tada galėsime pažvelgti ir į pajamų pusę. Esu įsitikinusi, kad E, tai vienintelis būdas. E, pirmiausia, reikia reformuoti išlaidų pusę, suderinti esamas programas, užtikrinti pridėtinę vertę. Ir jeigu to nepadarysime, bus labai sunku kalbėti su valstybėmis narėmis apie pajamas, biudžeto pajamas. Vis tik tai e, tokio pokalbio neišvengsime, e, galbūt netgi ir prisimenant neseną Junknės karalystės referendumą ir jo rezultatą. Mums reikia tam tikros pusiausviros ir reikia prisiminti, e, kad e, egzistuoja mūsų draugai žemės ūkija, bet tuo pat metu egzistuoja ir kompensuojamoji išmoka jungtiniai karalystiai. Todėl mums reikia šios diskusijos, nes tokios diskusijos nevyksta nuo 1988 metų. Būtent tada e, mes vis dar gyvename Sponu Kaltinu ir e, tai mes matėme net ir už e, geležinės uždangos. Todėl aš manau, kad atėjo laikas peržiūrėti dabartinę sistemą. Kitas dalykas, e, jeigu mūsų piliečiai nematys savo indėlio į tai, ką mes darome, su jais bus labai sunku komunikuoti. Reikia steigti jiems galimybę pamatyti, kad tai, ką jie įmoka, prisideda prie Europos politikos ir kad jie suvoktų tą sąsają. Mes esame parengę visą virtinę rekomendacijų, kaip biudžeto pajamų pusė galėtų būti restruktūrizuota. Neminėsiu to, apie tai jau girdėjote. Man e, iš jūsų būtų faktiškai ypač iš nacionalinių, nacionalinių parlamentų išgirsti. Jeigu jūs e, surastumėte džiną ir turėtumėte vieną norą susijusi su Europos biudžetu, kaip jūs įsivaizduotumėte savo norą? Kas jūsų manimu pakeitus uh, ES biudžeto pajamų pusę labiausiai atitiktų jūsų prioritetus. Nes mūsų biudžeto reforma, kurios labai reikia, priklauso nuo politinio noro, valios ir supratimų supratimo pereiti iš e, aukso amžiaus į tą didvyrių amžių, herojinį amžių. Nes e, kol tokie pokyčiai neįvyks, situacija išliks kokia yra. O tuos pokyčius mes patys galime generuoti. Dėkui. Labai ačiū, ponė vicepirmininkė. Dėkuoju. Štai, kad kalbėjot ne tik apie įplaukų pusę, bet ir apie išlaidas. Aš dar vakar po pietų galvojau, kad mes labai gerai struktūriškai diskutavome. Pradėjome nuo išlaidų, nors šio seminaro dėmesys ir yra įplaukos, bet pradėjom vis tik nuo išlaidų. Ir Man buvo labai įdomu ir iš jūsų lūpų išgirsti, kad ši sritis turi būti akcentuojama. Man atrodo, kad būtina abu šios elementus įplaukas ir išlaidas kartu vertinti. Mes turim reformuoti abipusės biudžeto, kad pasiektumėm to, ko norime. Tik tada mūsų biudžetas galės geriau, sklandžiau veikti visos ES labui, transnacionaliniu e, matmeniu. Paprastai mes e, tai įvardiname kaip Europos papildomą vertę, kuri yra šio proceso esmė. O dabar aš norėčiau pradėti diskusiją. E, dabar raginu visus teikti klausimus ir komentarus. Kviečiu ir nacionalinių parlamentų narius, ir Europos parlamento narius. Pirmiausia, panas Glaveckas iš Lietuvos. Yes. Gerbiami, gerbiami svečiai, gerbiama Jos ekscelencija Kristina Georgieva. Jūs iš tikrųjų pradėjot labai linksmai savo pranešimą apie džiną. Aš tik norėčiau dar papildyti kitų linksmų tokių pranešimų apie tai, kad visi kaip taisyklė biudžeto atžvilgių nori gyventi rojuje ir niekas nenori gyventi pragare. Tai situacija, keletas klausimų, kuriuos aš norėčiau, mes norėtum pateikti. Pirmas klausimas susijęs yra su Europos centriniu banku ir ypatingai su QE emisija 80 milijardų kiekvieną mėnesį. Akivaizdu, kad grėsmė formuotis, formuotis burbulam, kaip ir 2007 prieš Lehman Broderį, yra didelė. Ir mes tą jaučiame, pavyzdžiui, Lietuvoje mūsų valstybei. Pavyzdžiui, investicijos iš tikrųjų labai smarkiai padidėjusios yra į kraštą, turiuomenį ne vien tik iš ES, iš kitų šalių ir Skandinavijos ir visos kaip taisyklė jos yra į nekilnojimą turtą. Tai reiškia, kad vienai par kitaip tie popieriniai pinigai, kurie e, susidarė burbuluose, yra patenka į, į kokį tai pakeiti, pakeistinę formą. Antras aspektas, kuris labai svarbu e, rytų Europos valstybėm ir Lietuvai ypatingai, kur didelė migracija, tai yra tie kaštai, kuriuos mes patiriame e, emigravus mūsų kvalifikuotiems specialistam. Mes skaičiavam, kad vidutiniškai vienas žmogus, specialistas išvažiavęs, dirbantis iš Lietuvos, atsėjo kraštojų nacionalinio matuojant pajamomis apie 300 tūkstančių eurų vidutiniškai. O kadangi mes kasmet iš mūsų išvažiuoja virš 100 tūkstančių žmonių išvažiuodavo, tai tas balansas iš tikro mūsų didžiulė nenaudai. Mes padarom didžias, didelės viešas išlaidas mokymuose darželiuose, mokyklose, universitetuose, specialybėse ir paskui patirim. Čia irgi reikalingas koks tai subalansavimas tų išlaidų ir pajamų. Ir kitas aspektas, apie kurį Lietuva nori akcentuoti, tai, kad iš tikro ES pajamos turėtų be bendrų dalykų, ką mes išlošiam Lietuva ir ką ES gauna nuo paritinės vertės mokesčio, daleiskim ten dalies, arba nuo cukraus mokesčių, kitų, nuo kapitalo mokesčių, galėtų būti koreguojamas taip pat dydis susijęs su darbo jėgos mokesčiais, kuris kiek tai leistų kompensuoti ir išlyginti naudą tų, kurie, kuri yra gaunama šalyse, kuriuose jis yra, jie yra naudojami, tie kvalifikuoti ir tose šalyse, kuriuose yra paruošiami tie kadrai. Ačiū labai. Thank you. Uh, the next speaker is uh, Mr. Lopot. Ačiū. Toliau ponas Lopotka iš Austrijos parlamento. Siekėti, frau. Gerbiama pirmi, vicepirmininkė, gerbiamas pirmininkaujantysis. Mane šioje diskusijoje vienas dalykas nustebino. Apie Brexit visai nediskutuojame tarsi nebūtų buvę ir balsuota. Manau, kad šis įvykis turės milžinišką poveikį dabartiniai finansų sistemai. Tik kaip Jūs galvojate, kokie bus Brexit padariniai? Ar prarasim antrą pagal dydį neto e, įmokėtoją Europos biudžetą? kuris e, yra tik mažesnis už Vokietiją. E, ką tai reikš? Ar atsiras kitos e, svarbesnės valstybės? Kokia bus ES ateitis šiuo požiūriu? Ką Jūs galvojat? Lewandowski. Ačiū, panas Levandovskis dabar. Ačiū visuomet labai įdomu klausytis Kristalinos Georgievas. Ir dar vienos istorijos apie auksinę žuvelę. Bet ar e, iš tiesų mes išgyvenom aukso amžių? E, kai aš buvau komisijoje. Mm, tai nežinau, mes nelabai dėl to sutarėm, Graikijos problema kaip tik tuo metu iškilo 2011 metais, mes labai dėl to diskutavom. Bendrai šiandien mes esam pasirengę klausytis ir klausome žmonių, kurie yra išrinkti 27 ar 28 ES valstybėse. Tačiau yra stereotipų, kurie jau vakar buvo įvardinti. Stereotipai bendrai E, išplaukia iš tų Britanijos referendumo e, neigiamų rezultatų. Bendrai mūsų biudžetas yra labai mažas, nieko negalim lyginti su Junktinio Amerikos valstijų federaliniu biudžetu. E, Europos Sąjunga yra tik tai biudžetinis mykštukas, nors reglamentavimo prasme yra milžinė. 2000 Iki 2020 metų numatytoje programoje biudžetas yra ženkliai sumažintas. Tarsi viskas vyksta viena kryptim, tik tai e, viskas eina į Briuselį, o ne priešingą kryptim. 5 procentai administravime atrodo daug, bet taigi 95 procentai išeina iš Briuselio į valstybės narės. Ir tie 95 procentai yra geriau kontroliuojami negu e, kai kurių e, valstybių narių biudžetai, vidaus išlaidos. Mesgi turime dvigubą kontrolę. Aš žinau, kad yra tarsi e, valstybių, kurios atsisako Europos fondų dėl to, kad taisyklės yra labai griežtos, labai daug reikalaujančios. Ponas Monti apie tai kalbėjo. Labai daug tai yra kritikuojama. Tai e, suprantam, kad taisyklės yra sudėtingos, yra daug išimčių, bet ta sistema yra labai stabili. Jau 25 metus ji funkcionuoja ir veikia. Uh, E, nelengva yra pakeisti sutartis ir nelengva yra pakeisti įplaukų, sakykime, surinkimo pusę. E, gyvena dar gyvi žmonės, prisimenam, kaip kas vyko. Aš pats, Alanas Lamasūras, puikiai prisimenam, kaip kas buvo. Nelabai lengva yra bandyti pakeisti sutartis. Ir anksčiau esam bandę tą daryti, bet nepavyko. Ir atvirai kalbant, dabar galiu pasakyti, kad bendra atmosfera nelabai padeda kalbėti apie e, naujas Europos finansavimo priemonės. E, Todėl pagrindinis dalykas dabar yra atkurti pasitikėjimą. Pasitikėjimas yra svarbiausias dalykas. Turime įrodyti, kad ES yra vertinga, kad ji yra naudinga visuomeniai, tada mes galėsim kažką keisti, kažką koreguoti. Pirmiausia, privalom atkurti pasitikėjimą. Be abejo, e, šiokia tokia tikimybė. Uh, uh, ar tokia viltis atsiveria, kad valstybė, kuri pasisakė prieš visas problemas, Junktinė karalystė dabar jau traukėsi. Tikimės, kad šis seminaras prisidės prie pasitikėjimo, apie kuriuos kalbėjote. Ponas Lefiniur. Dėkoju, ponė pirmininkė. Na, nežinau, ar tas džinas iššoks čia dabar iš kur nors ir padės e, pertvarkė atitinkamai mokesčius ar priimti kitas priemonės. Bet manau, kad visi sutarėm dėl to, kad e, pergyvename be precedentę krizė, ir terorizmas, ir Brexit, ir vairios kitos e, problemos, migracijos problemos, kurios atrodo, kurių pabaigos atrodo nematyti. E, man regis, kad visas tas problemas galima išspręsti tik dirbant ranką rankon ES lygmenių, nes paskirai po vieną negalėsim nieko konkretaus nuveikti. Tai reikštų, kad išmontuojame ir paliekam likimo valiai tą Europos svajonę. Tai reiškia, kad mūsų ekonomika patirtų didelių sunkumų, šimtais tūkstančių sumažėtų darbo vietų ir iš tikrųjų būtų labai komplikuota situacija. Reikėtų, kad šalis pagaliau susitartų ir susitartų, kaip veikti. Manau, kad reikia e, Pirmiausia, kalbėti apie įmonių pelno mokestį, tai yra svarbiausia. Susidūrėme su mokesčių slėpimo, vengimo pavyzdžiais. Kodėl? Todėl, kad neturėjome ES lygių patvirtintos mokestinės bazės, kuri būtų ta pati visiems ir ne, nebuvom susitarę taip pat dėl bendros tvarkos, kaip tos mokesčius tvarkyti. Reikėtų padėti mūsų mažoms ir vidutinėms įmonėms. Dabar, jeigu jos dirba įvairiuose šalyse, jos praranda daug pinigų, bet tvarkydamos savo apskaitą pagal tų skirtingus standartus. Daugia nacionalinėms įmonėms e, Tai yra gal šiek tiek paprasčiau. Aš norėčiau užgirsti jūsų nuomonę. Aš manau, kad dabar turime progą e, numatyti europinius sprendimus ir nebegaišti tiek, kiek sugaišom iki šiol, praktiškai 20 metų. Dabar turim galimybę padaryti tinkamus sprendimus. Ką apie tai manote? Ačiū. Dėkoju, sako pirmininkas kitas kalbėtojas, yra kolega Besta iš Čekijos Respublikos. Jis yra senato narys. Prašau, kolega. Děkuji za slovo, pane předsedající. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau trumpai pasisakyti Čekijos e, parlamento senato vardu. Ko mums reikia? Reikia didinti ES įplaukas, bet kaip tą padaryti, nežinom. Be to, reikia, kad visos 28 valstybės pritartų. Čia kalbam tarsi apie šeimą, kuri neturi pakankamai pinigų ir nusprendžia pasiskolinti 100 eurų, bet kitą mėnesį, jeigu jie nieko nedarys, kad pajamas padidėtų arba santupas padidėtų, jei jau reikės 200 eurų, ne 100 eurų reiks gražinti ir 100 eurų reikės iš naujo pragyvenimui. Taip toliau ir taip toliau eina, triš, kitą mėnesį bus 300 eurų ir žmogus klims į skolą vis gilin ir gilin. Taigi, galvoti reikia dviem kryptimis tuo pačiu metu. Turime galvoti, kaip padidinti finansinės įplaukas iš finansinių operacijų, priekybos ir panašiai. Ir tuo pat metu turime didinti išlaidų kontrolę. Žinome, kiek daug yra nenaudingų projektų ir kitų panašių dalykų, kurie yra finansuoti iš ES biudžeto ir tai biudžetas skursta. Turime aiškiai nustatyti ES biudžeto prioritetus. Kaip jau buvo pasakyta, ES negali ir nenori įsiskolinti. Dabartinė vykdoma politika negali būti finansuojama turint tokias įplaukas, kokias turime dabar. Todėl reikia pateikti labai konkrečius skaičius ir skaičiavimus. Aišku, tai bus padaryti labai nelengva. Tačiau turime pasverti, kokios naudos Europos biudžestui atneštų atskiros individualios alternatyvos ir kiek tai pakeistų nacionalinius biudžetus, kiek tai prisidėtų prie nacionalinio suverenumo. Apie tai turim kalbėti. Ne tik techninių lygmenių tas problemas reikia diskutuoti, turim kalbėti, mąstydami apie visus ES piliečius. Ačiū. Dabar ponas Fernandes, Europos parlamento narys, atsovantis Portugalijai. Jis yra EPP frakcijos koordinatorius biudžeto komitete. É, eh, eu acho que Era preciso pedir ao, ao Dėkoju. Manau, kad reikėtų paprašyti to džino, kuris taip įkvėpė komisijos narę kalbėti, tai to džino, to paties džino reikėtų paprašyti, kad susitvarkytų su ministrų taryba ir ten veikiančiomis grupėmis, interesų grupėmis, kurios veikia labai egoistiškai. Reikėtų su, iš tų interesų grupių suburti Europos bičiulių grupę. Um, Tai štai, taip reikėtų pertvarkyti tas grupės, suburianti bendrą Europos bičiulių grupę, kad būtų pasiekta e, sutarimo dėl tų bendrų sprendimų. Taigi vienas procentas BVP, tai kol kas mes kalbame apie 2011 metais kalbame net apie mažesnį 0,98 procentų biudžetą. Tai reiškia, kad daugiametinė finansinė programa nepasidės taip, kaip turėtų. Ir paskui mokėjimų lygmenių susidursime su didelėmis problemomis. Reikėtų pagaliau tai suprasti ir galiausiai visi pasieksim tokią situaciją, kai tikslai, kuriuos iškėlėme. Strategija S2020 žlugs. E, tai nereiškia, kad pati strategija yra bloga, priešingai neskiriama jai priemonių. Tai yra didžiausia problema. Reikėtų rasti reikiamus atsakymus iškylančius klausimus ir aš manau, kad um, turėtume vis, į viską žiūrėti daug paprasčiau. Nereikėtų taikyti išimčių ar kažkokių kompensacijų. Sumažinti biurokratiją būtų galima taip pat. Na ir paskui e, svarbiausias dalykas yra atkurti pasitikėjimą. Mes sukeliame tam tikrų lūkesčių E, bet e, prisiminkime ir tokį dalyką, jog neprimtina, kad e, dėl mokėjimų vėlavimų palūkanos būtų mokamos iš ES biudžeto. Tai yra labai blogai. Gali nutikti dar ir kitokių dalykų. Pavyzdžiui, dabar, kai taryba ar komisija paskelbė apie naują politiką, kiekvienu atveju turėtų būti pasakyta, o iš kogi finansuosim tas naujas priemonės ar tų sprendimų gyvendinimą. Tai, o kol kas pasiūlomos naujos priemonės, e, bandoma nuplėšti rūbus nuo vieno, kad būtų galima prengti kažką kitą, bet juk netaip viskas turėtų veikti. E, jeigu skelbiamas naujas prioritetas, reikėtų pasakyti, kogi bus atsisakoma. Arba reikėtų pasakyti, o kur bus rasta kitų pinigų tai priemoniai finansuoti. Taigi reikia daugiau lankstumo. Tačiau įsipareigojimų atsisakymas atrodo tęsis, nes biudžeto pajamas uh, buksuoja. Tuo tarpu reikėtų, pavyzdžiui, baudų sumokėtų valstybėms negražinti, reikėtų svaryti Europos Sąjungos biudžete. Dėkoju. Latvijos parlamento narys ponas Vukans. Ladies and gentlemen, I will use opportunity to speak in my Ponės ir ponai, pasinaudosiu progą kalbėti savo gimtają kalbą. Godātā viceprezidents kundze, e, kolēģi. Vakar un arī šodien. E, Gerbiamas vicepirmininkė, mėly kolegos. Gerbiamas vicepirmininkė, mėly kolegos. Vakar ir šiandien diskusijose kalbėjome apie ES biudžeto papildomą vertę. Ypač, e, kai kalbame apie saugumo aspektą. Sienų saugumą, Taip mes e, galvojame, kaip atremti migracijos krizės viduržėmio jūroje keliamas, e, keliamus iššūkius. Tačiau tokios valstybės kaip e, Baltijos šalis, jos yra gana toli. Ir Frontex operacijos bei jų finansavimas iš nacionalinių biudžetų mums kitaip atrodo. Baltijos šalis, įskaitant Latviją, šiuo požiūriu kalba apie kitas problemas. E, Baltijos valstybės nepriklausomybę atgavo prieš 25 metus. Pusę to laiko, 12 metų, mes jau priklausome ES ir NATO. Prisijungdami prie šių dviejų tarptautinių struktūrų, mes Baltijos šalyse tikėjomės palankių pokyčių visame regione. Tačiau po Ukrainos įvykių padėtis pablogėjo. Įvyko štai kokia metamorfozė Kai kurios sienos, kurios Sovietų sąjungos laikais buvo vidinės sienos, dabar tapo Europos sąjungos išorinėmis sienomis ir atvirkščiai. Taigi dabar sienų klausimas tampa aktualus ir ekonominiu požiūriu, nes galvojam apie muitus, apie kontrabandos problemas. Taip pat E, turim galvoti ir apie nelegalius migrantus, kurie pasiekė ir mus per šią migracijos krizę. Didelė dalis nelegalių migrantų, pavyzdžiui, iš Azijos valstybių į Skandinaviją ir kitas Europos valstybės, vakarų Europos valstybės važiuoja kirzdami Latviją. Latvija įsipareigojo skirti 2 procentus nacionalinio biudžeto iki 2018 metų gynybos pajėgumams sustiprinti. Be to, mesgi turim spręsti daugybę socialinių problemų ir kitų aktualių žmonėms problemų. Turiu klausimą gerbiamai vicepirmininkė ar galbūt e, kitos diskusijos dalyviams. Ar yra kokių bendrų būdų finansuoti ES išorinių sienų saugumą? Ir galvoti turim ne tik apie viduržėmio jūrą, Prisiminkime, kad ES bendri interesai yra ir e, yra valstybių, visų valstybių narių interesai. E, tai irgi vakarykštės saugumo komandos e, atstovų pasisakymas. Toliau panas Sasin iš Lenkijos parlamento. Bardzo dziękuję, szanowna pani przewodnicząca, szanowni E, państwo, kiedy e, dzisiaj rozmawiamy o konieczności zmian w e, tej stronie dochodowej. Labą dieną. Pone vicepirmininkė, gerbiami kolegos, mes vis kartojam, kad situacija turi keistis, kai dėl išlaidų ir pajamų 2017-2018 metų biudžete viskas turėtų būti pertvarkyta, bet situacija neįlinė, įvyko breksitas. Nedaug žmonių džiaugiasi tą situaciją. Mes būtume mėliau kalbėję apie biudžeto pakeitimus kitokiam sąlygom, e, jeigu nereiktų kalbėti apie breksitą, o dabar apie tai kalbėti turime, bet sąlygos netos pačios. Sutinku, jog esant tokiai padėčiai, turime kalbėti apie korekcinius mechanizmus. Tai yra akivaizdus dalykas. Turime tokius mechanizmus numatyti. Lenkijos požiūrių tie mechanizmai gal nėra patys pozityviausi, nes e, tie korekciniai mechanizmai reikštų. jog pajamos į biudžetą turėtų viršyti išlaidas. Manau, kad šiaip ar taip turėtume pirmiausia keisti dalykus susijusius su išlaidomis. Pajamos yra viena, bet išlaidos yra nemažiau svarbu. Turėtume pirmiausia reformuoti išlaidų sritį. Buvo pasakyta ne kartą, kad šalis turi spręsti migracijos krizę ir reformų čia reikia. Taip pat reikėtų iškelti klausimą dėl to, kaip galima būtų pateikti vairių šalių indėlius. Kai vyks tarybos, pavyzdžiui, galėtume pasiūlyti tam tikrus pakeitimus. Svarbu taip pat yra ir numatyti naujus finansavimo šaltinius. Mes esame atviri visiems siūlymams šioje srityje, kad galėtume E, rasti naujus finansavimo šaltinius. Tai reiškia, kad darybos turės vykti, jų reikia. Visi siūlymai, kurie bus pateikti, neturėtų reikšti papildomos naštos naujojoms valstybėms narėms. Mes norime taip pat e, siek... Mes žinome, kad situacija valstybių narių yra nevienoda, vienos turtingesnės, kitos netokios turtingos. Ir dabar Pavyzdžiui, reikėtų galbūt kalbėti apie finansinių sandėrių mokestį, galbūt apie PVM taip pat, tačiau norėtume išvengti to, kad nekiltų naujų sunkumų naujoms valstybėms narėms. Ačiū. Atsiprašau, sako pirmininkas, E, iš anksto tų, kurie negalės pasisakyti, nes jau yra 10-15, vėluojam šiek tiek, norėčiau leisti ponė vicepirmininkiai apibendrinti, atsakyti iškeltus klausimus. Ir dabar paskutinis, paskutinė kalbėtus ponė Sulin iš Slovenijos parlamento. Dar kartą atsiprašau kitų, kurie galbūt, e, tie, tie trys žmonės, kurie prašė galimybės pasakyti, bet negalėsiu jiems jau suteikti. Tikiuosi, kitos sesijos metu turėsiu galimybę. Pane Šulin, prašau. Hvala tudi za vse poudarke. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ir aš noriu padėkoti komisijos nariai Georgijevai už įžanginį pasisakymą. E, manau, kad labai išmintingai ji pasakė, kad Europos lygmenių leisti lėšas e, reikia tik tai tada, kai jos ten bus geriau išleidžiamas negu nacionaliniu. Kai kalbame apie biudžetą, žinoma, galvojame ir apie Europos, ir apie nacionalinį lygį. Ir kaipgi mes keisime dabartinę sistemą, kaip ją patobulinsime, kaip sumažinsime biurokratiją. Būtent apie tai kalbame. Aišku, kalbame ir apie išteklius, kaip užpildyti tą biudžetą, bet tam reikia valstybių narių politinės valios. Nekalbame pakankamai apie mokesčių derinimą, harmonizavimą. Ir man kyla klausimas, ar jūs galbūt turite kažkokių minčių šioj srity. E, a, kalbant apie nacionalinės ir ES biudžetą, susidurime taip pat su mokesčių vengimu, mokesčių sukčiavimo atvejais. E, kyla klausimas, e, kaip jūs ketina kovoti su mokesčių vengimu. Dėkoju. E, platus spektras klausimų tiek iš nacionalinių parlamentų narių ir Europos parlamento narių. Dabar uh, Pone komisijos narė, palieku Jums pasirinkti tuos klausimus, e, kuriuos norėtumėte pakomentuoti. Ir e, prašyčiau likusio laiko laikytis, kitaip sakant, mums gal lieka 8 minutės iki 11. Dėkoju, esu tikra, kad e, aukštojo lygio grupės kolegos galbūt daugiau išvalgų jums pateiks, tolesniai diskusijoje, o aš pati pirmiausia sureaguosiu į tuos tiesioginius klausimus, kurie buvo skirti man ir galbūt e, pakomentuosiu ir keletą diskutuotinių dalykų. Manęs klausė dėl breksito. Aš pradžioj pasisakydama minėjau, kad e, referendumo rezultatai atveria diskusiją dėl e, kompensuojamosios ar gražinamosios išmokos. E, ir žinoma, logiškas klausimas, e, kas atsitiks su visu biudžetu, jei ir kada mes turėsime vieną valstybę narę mažiau. Atsakyčiau e, dviem būdais. Visų pirma, žvelgiant į artimiausias 2,5 metų, tai greta emocijų ir jausmų kuriuos mes jaučiame, tai poveikis e, yra nulinis. Nes kol Junktinė karalystė išlieka valstybė narė, tai ir jos įsipareigojimai biudžeto prasme išlieka. Bet kas e, bus vėliau, tai priklausys nuo e, Junktinės karalystės ir ES tolimesnių formalių uh, santykių, e, tame tarpe ir kiek tai susijęs su biudžetu. Ir šiandien aš nenorėčiau spekuliuoti ir spėlioti, e, kokie tie santykiai galėtų būti. Žinoma, mes turėsime išanalizuoti mūsų santykių visus finansinius aspektus ir jau dabar mes labai atidžiai e, galvojame apie tai, kas galėtų atsitikti Bet e, kol e, Junktinė karalystė pasiūlys mums, e, kokių santykių nori ir kol dėl to bus susidėrėta, mes galutinių spėlionių pateikti negalime. Asmeniškai mane teigiamai nuteikia tai, kad Junktinės karalystės pirmieji pareiškimai, išdo pareiškimai, kad e, Junktinė karalystė ir toliau tikisi po 2020 metų prieiti prie tam tikrų ES fondų susijusių su mokslo tyrimais, e, švietimu ir kitomis programomis. Ir tai gerai, e, tos programos yra naudingos visiems, naudingos ir Junktiniai karalystė. Žinoma, galbūt reikėjo apie tai daugiau kalbėti prieš jiems balsuojant, bet yra kaip yra. Uh, Mane sujaudino e, mintys ir klausimas man e, apie tai, ką mes galvojame apie mokestinę bazę e, valstybėse narėse, žinoma, biudžetas iš to finansuojamas, turint galvoj, kad e, daugiausia yra apmokestinama darbo jėga, o kai kurios valstybės susiduria su labai didžiulėmis demografinėmis problemomis, kai žmonės išvažiuoja į kitas valstybės narės gyventi. Tai susiję, aišku, ir su mokesčiais, bet taip pat ir su pastaruoju klausimu apie mokesčių vengimą. Taigi, aš priklausau tiems, kurie galvoja, kad mums reikia peržiūrėti mūsų mokesčių sistemą ne tik tai bet taip pat ir dėl demografinio aspekto, kad turėtume tokius mokesčius, kurie būtų nukreipti į ateitį, prisidėtų prie investicijų mūsų ekonomiką, leistų spręsti didelius iššūkius, kurie mums iškyla konkurencingumo srityje. E, mano profesinis išsilavimas yra aplinkos apsauga. Tai aš iš tikrųjų manau, kad e, anglies išlakų, e, taršos apmokestinimas yra labai geras dalykas. Ir e, taip pat reikia pasakyti, kad kai kalbame apie mokesčių derinimą, harmonizavimą, pavyzdžiui, e, PVM, e, tai šiokio tokio poveikio mes ES turime, bet kai kalbame <laughs> apie mokesčių harmonizavimą, tai jau yra sudėtingesnė tema. Aš žiūrėčiau atsargiau ir e, asmeniškai galvočiau, kad e, mūsų diskusijos dėl nuosavų e, išteklių labai turėtume galvoti, kaip turėtų evoliucionuoti mūsų mokesčių sistemos, nes man atrodo, kad e, kuriant tą naują sistemą geriausias e, būdas būtų vis tik galvoti apie kažkokį naują išteklių šaltinį. Ar tai būtų konsoliduotas įmonių pelno mokestis ar kažkas kita. E, tai čia yra klausimas, ar reikia kažko naujo, ar, e, ar reikia kažką išimti ir vietoje pasiūlyti kitą. Ir, žinoma, e, visą tai reikia taip pat suprasti, kad mūsų grupės įgaliojimuose nėra uh, įgaliojimo e, ieškoti kažkokio būdo, kaip padidinti ES biudžetą. Ne, jeigu turėsime naują, e, e, naujus įgaliojimus Europoje, pavyzdžiui, dėl gynybos, dėl sienų apsaugos. Ir jeigu tai reiškia, kad mažinami nacionaliniai biudžetai, perkeliant dalį į ES biudžetą, tai tada reikia tai analizuoti, reikia ieškoti kitos struktūros. Kol kas Komisija galvoja, kad tai turėtų išlikti mūsų prioritetu, bal, e, finansuojame tai iš mūsų labai riboto biudžeto, kuriame naują sienų apsaugos agentūrą, tačiau e, privalu turėti labai svarbę diskusiją Europoje, ar mūsų sienų saugumas e, bus pravartesnis, jeigu tai darysime Europos lygių. E, ar e, paliksime tai atskiroms valstybėms narėms. Ir dabar grįžtu prie tos minties, kurią pasakė prieš mane dirbęs komisaras. E, e, Iš tikrųjų, galbūt iš biudžeto rojaus į biudžeto pragarą nebuvo e, staigiai išsile, e, nusileista, bet vis tiek jis turėjo ir gerus 2010 metus. Kalbant apie ES šiandieninį biudžetą, yra daug nesusipratimų. Taip, po 2010 turėjome daugiau pinigų, negu kad galėjome išleisti, tad e, finansavome e, keletą labai kvailų projektų, vien tik tam, kad jie būtų finansuoti ir pinigai išleisti. Tie laikai praėjo. Mes labai atidžiai analizuojame išlaidas, e, mes reikalavome, kad žmonės įrodytų, kad jie veikia teisingai ir Aš manau, kad kontrolės sistema komisijoje yra daug geresnė lyginant su bet kokia kita organizacija, kurią man teko matyti. Dėl klaidų skaičiaus jisai visą laiką mažėja, bet kas svarbiausia, mes taisome tas klaidas labai veiksmingai. Jeigu sakysime dėl blogos apskaitos ar netinkamo panaudojimo, atsiranda kažkokių atliekančių pinigų, tai vis tiek tos klaidos neviršė 2 procentų reikšmingumo ribos, kai kalbama apie e, klaidas biudžete. 30 sekundžių viršėjau man duotą laiką ir labai dėkoju Jums. Dėkui, paskutinės 30 sekundžių buvo labai svarbės, labai svarbės mintys, kurias jūs čia išreiškite. Ačiū už jūsų pasisakymą, ačiū visiems už tai, kad dalyvavote diskusijoje, šioje sesijoje. Ir dabar iš karto norėčiau pereiti prie trečiosios sesijos. Žinote, kad e, pertraukų nedarome kas nori kavos ar, ar arbatos, gali pasivaišinti greta salės, o dabar aš noriu pakviesti kitos sesijos e, prelegentus e, ateiti čia pas mus į prezidiumą. So we are, we are moving to the uh, third. Dabar perinam prie trečiosios ir paskutinės diskusijų dalies per šią konferenciją. Per šią dalį mes kalbėsime pagristai apie tai, kad reikia rasti geresnę sąnglaudą tarp ES ir nacionalinių biudžetų. Ponas Levandovskis mums priminė dar kartą labai naudingai. E, Europos biudžeto dydžius. E, jis sakė, kad labai nedidelis. 2 procentai valstybių narių išlaidų yra praeina ES biudžetą. 98 procentai yra išleidžiami nacionalinių, regioninių ir vietos lygmenių valstybėse narėse. Vadinasi, ES ir nacionalinių biudžetų e, suderinamumas yra būtinas. Nežinau, ar nors vienoje kitoje politikos rytyje yra taikomas tik ES biudžetas. Visuomet ES biudžetas yra svarbus gyvenant ES politikas, bet didelė dalimi jis būna papildomas E, valstybių narių išlaidomis. Taigi, kaip geriau suderinti Europos biudžetą ir nacionalinius biudžetus ir tai yra, yra šios diskusijų dalies tema. Turime tris pranešėjus, du iš nacionalinių parlamentų, keturis atsiprašau, du iš nacionalinių parlamentų ir du iš aukšto lygio grupės. Pirmiausia, ponė Lolita Čiganė, kur yra Latvijos parlamento Europos reikalų komiteto pirmininkė. Ji nuo 2010 metų yra išrinkta į Seimą, prieš tai vykdė kitokią veiklą. Kitas pranešėjas yra ponas Traškovskis iš Lenkijos Seimo. Europos, e, reikalų, Europos Sąjungos reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas. Jis nacionalinėme parlamente dirba nuo 2015 metų, o prieš tai jis buvo Europos parlamento narys ir e, ministras Lenkijoje. Toliau Klemens Fust, e, aukšto lygio grupės narys, žymus profesorius, dirbantis Müncheno universitete o nuo šių metų balandžio mėnesio jis tapo e, žinomojo EFOR instituto pirmininku. Na ir paskutinis e, pranešėjas yra ponas Alan Lamasur. Vėlgi jis yra aukšto lygio grupės narys, Europos parlamento narys, turintis nepaprastai daug patirties. E, Jis turi daug, pat, e, daug patirties, nes yra pirmininkavęs Europos parlamento biudžeto komitetui, buvęs Prancūzijos biudžeto ministras. Taigi sveikinu visus keturis prelegentus ir iškart suteiksiu žodį poniai Čiganiai. Thank you so much, Mr. Chair, and thank you everybody for having. Uh, ačiū ponė pirmininkė ir ačiū, kad organizuojame tokią puikią diskusiją. Man pačiai ši nacionalinių parlamentų ir Europos parlamento narių uh, E, diskusija bei aukšto lygio darbo grupės narių diskusija yra nepaprastai naudinga formuojant mūsų mintis. Todėl aš pabandysiu pristatyti nacionalinio parlamento perspektyvą daugeliu čia paminėtų klausimų. Pirmiausia, kai kas kalbėjo apie tai, kad reikia pasitikėjimo ES biudžetu, nes prieš pradedant bendrai kalbėti apie uh, E, savas e, įplaukas e, ES biudžete, pirmiausia, turim sukurti pasitikėjimą. ES biudžeto patikimumo ir pasitikėjimo požiūrių svarbus vaidmuo tenka Europos parlamenta, nacionaliniams parlamentams. Norėčiau priminti nacionalinių parlamentų kolegams, kad būtent mes, nacionaliniai parlamentarai, pasisakėme prieš pasiūlymą pereiti prie ES lygmens prokuratūros. Prokuratūra ES lygmenių yra nustatyta sutartise ir jos tikslas yra būtent spręsti ES finansavimo sukčiavimo bylas. Tačiau nacionaliniai parlamentai pasisakė už šią iniciatyvą labai nenoriai, nes manėme, kad tai atima mūsų nacionalinius įsigaliojimus teisėkuros rytyje. Mes jau labai daug kartų girdėjome kaip nacionaliniai prokurorai nesugeba išspręsti ES finansinio sukčiavimo bylų, nes nacionaliniai e, teisės specialistai tiesiog nežino, kaip tokiais atvejais elgtis. Ir čia mes e, nesugebėjome daug pažengti į priekį. Mane įkvėpė tai, ką pasakė ponė Georgieva. Jis sakė, kad tik labai nedidelė dalis viso ES biudžeto patenka į sukčių rankas. Bet vis tik tas sukčiavimas egzistuoja ir mūsų piliečiai apie tai žino. Būtų labai gerai, jeigu mes galėtumėm šios iniciatyvos požiūrį pasislinkti prieki. Dar vienas klausimas, kurį norėjau paminėti, yra sanglaudos politika. Daug kas kalbėjo apie sanglaudos politiką, kuri ES veikia Ir mes žinome, kad yra įsteigta sanglaudos draugų grupė, kuri remia šią politiką. Ir žinome, kad kartais e, suteikiantiesis lėšas sako, kad e, sanglos draugai nenori atsikratyti tos sanglos politikos ir nori, kad ji būtų vykdoma visada. Jau vakar kalbėdama aš sakiau, kad sanglaudos politika yra labai svarbi priemonė, ne tik e, valstybių sanglaudai ir, valstybių, e, ir sanglaudos draugų grupiai, bet ir visai Europos uh, sąjungai. Pane Georgieva šiandien sakė, kad sąjungos politika nebais, labai svarbi, kad užtikrintume gerą bendrosios rinkos funkcionavimą. Bet to mūsų kolega iš Lietuvos šiandien paminėjo, kad labai daug žmonių pasinaudojo progą, e, pasinaudojo laisvas menų judėjimų ir išvažiavo iš valstybių ieškodami naujų e, darbo galimybių kitose valstybėse narėse. Jeigu sanglaudos politikos nebūtų, E, tuose valstybėse narėse, kurios prisijungė prie ES 2004 metais, aš manau, kad darbo jėgos judėjimas iš periferijos į centrą, kaip mes kartais įvardinam, būtų žymiai aktyvesnis. Be to, sanglaudos politika yra labai svarbi modernizavimo e, priemonė, ypač sanglaudos draugų valstybėms. Aš jau paminėjau, kad ES investicijos į mūsų ekonomiką ir mūsų plėtrą yra uh, kontroliuojamos žymiai griežčiau negu nacionaliniai parlamentai. Dėl to tos valstybės narės e, moderniau pradėjo galvoti apie investavimą į infrastruktūrą, į valstybių raidą ir kaip išmatuoti ir pasverti tas investicijas deramai. Dėl to e, tokios investicijos mūsų politiką padarė tvaresnę. Kalbėdami apie sanglaudos politiką turime paminėti ir ponios Georgievos iškeltas problemas. Tam tikra prasme e, yra sukūriamas priklausomumas nuo subsidijų. Jeigu pažvelgtumėt į sanglaudos draugų valstybės, pamatytumėt, kad ES struktūrinių fondų gavėjai didelė dalimi nesugeba dar kontro, e, konkuruoti ES horizontaliosiuose finansavimo sistemose ir e, finansavimo priemonėse, nes jos visuomet sugeba gauti subsidijas, negražinamas paskolas iš ES. Apie tai mes privalome galvoti, kaip mes galime atsikratyti to e, priklausomumo mentaliteto. Mes visuomet turime e, galvoti apie e, užtikrintą, užtikrinto mokėjimo galbūt panaikinimą. Kai kalbame apie sanglaudos draugus, kartais sakome, kad jie yra dideli egoistai, kovojantis už ES biudžeto gabalą. Bet greičiau reikėtų suvokti, jog ta draugų grupė galvoja, kaip tuos sanglaudos politikos atsisakyti, kai valstybė pasiekia deramą išsivysimo lygį. Toks ir yra sanglaudos politikos tikslas, kad viename ar kitame etape sanglaudos draugų grupės valstybės pačios išsilaikytų vienai par kitaip. Kaip ponė Georgieva sakė, jau dabar yra svarbu suvokti, kad tos valstybės vis dar gauna lėšų iš ES biudžetų ir kai kuriais e, atvejais tai sudaro daugiau negu 50 procentų e, išlaidų reikalingų valstybės vystimosi. Tai yra tik tai keletas iš mums aktualių klausimų, bet aš mielai paklausysiu ir kitų prelegentų ir dalyvausiu diskusijoje. Dėkui. Ačiū už įdomų pasisakymą. Dabar steiksiu žodį ponui Traškovskį. Labas rytas visiems. Kartais e, atsiduriu dežavių situacijoje. Dešimtam dešimtmetyje teko man dirbti e, finansų ministerijoje, Lenkijoje, e, teko susidurti su 2010 metų biudžeto situacija. Europos parlamente teko dirbti, kai buvo deramasi dėl biudžeto 17-13 e, metams, taip pat teko dėrėtis dėl naujo biudžeto ir ta diskusija vis dar tebe vyksta. Aš manau, kad žengėme į priekį, nors e, jaučiu tokį dežavų jausmą, vis tik e, jaučiu ir šiek tiek optimizmo. <clears throat> Visi žinome, e, ko siekiame reformą, bet tą reikia visą laiką kartoti. Mums reikia prioritetų, kurie remtųsi svarbiausiais Europos integracijos principais. Ir pabrėšiu, solidarumas yra integracijos principas, tai nėra labdaros politika, tą minėjo ponė Georgieva. Tai mūsų tapatybės e, vienas iš pamatinių kertinių akmenų. Žinoma, reikia e, atsižvelgti ir į naujus prioritetus, kurie kyla iš naujų iššūkių. Turime elgtis drąsiai. E, ir aišku, jeigu susitelksime tik ties kažkuo vienu, tai nesutarsime dėl reformos. Taip, ES šiuo metu e, yra trapioj būkliai ir žinoma, niekas tiek kontroversijų nesukelia kaip pinigai. Kaip ir sakoma posakė, parodykite man pinigus. Kalbant apie ES legitimumą, tai jo trūksta galbūt todėl, kad e, pradėjo trūkti bendruo meniškumo jausmo. E, kodėl reikėtų kažkam kažką pervesti, jeigu bendruomeniškumo jausmo nėra? E, prie to dar prisideda ir e, populistų veiksmai. Todėl e, nacionalinių ir Europos parlamento posėdžiai, tokie kaip šis, e, šiuo metu yra labai svarbus. Turime bendradarbiauti, ieškoti sinergijos, nes kitaip negalėsime žengti į priekį. Mes žinome, kad ES biudžetas yra privalomas vienetas, turime surasti finansavimą, turime e, sukaupti, pritraukti finansavimą, būtent dėl to, kad investicijų mums reikia kaip oro To reikia visur Europoje, jeigu norime aukti. Ir šia prasme ES biudžetas yra esmingai svarbus. Mes kalbame apie pridėtinę vertę. Tai tarsi kažkoks e, šventas užkeikimas, bet žinoma, visi e, tą pridėtinę vertę supranta kitaip ir čia mums reikia sutarti ką mes norime tuo pasakyti. Taip, e, turiu dėžavių jausmą, bet e, nesuklyskime, mes vis tik mokomės. Pažvelkite į naująjį ES biudžetą. Ten yra pridėtinės vertės, ten yra novatoriškumo. Jeigu nuvyksite į Lenkiją ir pakalbėsite su žmonėmis, kurie rengiasi leisti naujo biudžeto pinigus, jie žino, kad jie tai turės daryti kitaip, kad turės sukurti pridėtinę vertę, kad turės parodyti novatoriškumą, kad tai turės prisidėti prie augimo ir ekonomikos. Taigi situacija nėra tokia kaip anksčiau. E, žinoma, yra atvejų, kai kažką galima padaryti kitaip, bet visose valstybėse, visose mūsų valstybėse pinigai nėra švaistomi. Patirtis, dominuojanti pat, patirtis yra teigiama. E, nuvykite Lenkijoje iš Varšuvos toliau į Vroclavą, dar kitur. Tai pamatysite, kad ES pinigai pritraukė papildomus pinigus ir tai gerina padėtį Europoje. E, pažvelkite į Britaniją, žiūrėkite, kas ten vyksta, pažiūrėkite į kai kurių Britanijos regionų paniką. E, kai kas sakė, Išeikime, mums tai jų pinigų nereikia, centrinė valdžia duos daugiau pinigų, o paaiškėja, kad Kornvalas ko gero nebegaus tiek subsidijų, kaip kad anksčiau gaudavo iš ES biudžeto. Dabar sinergija nacionaliniai ir ES e, biudžetai tarpusavėje neprieštarauja ir tą turime akcentuoti, nes reikia geresnės e, sinergijos. Geras dalykas tai, kad e, tuo pat metu e, nėra būtina užsiimti kompetencijų pervedimu, nors tai kelia problemų valstybėse narėse. Kas yra labai svarbu? Mes turime prioritetą suteikti veiksmų sinchronizavimui. Kai e, planuojame išlaidas, reikia panaikinti kliūtis tarp nacionalinių ir Europos biudžetų. Kartais susidaro toks įspūdis, kalbant su kolegomis iš nacionalinių parlamentų, kad e, kalbame apie procesą, kuris yra kažkur greta, e, kuris jūs tik tai erzina. Ne, reikia kurti sinergiją, nes tik tuo met galėsime sverto dėka pritraukti daugiau pinigų ir išvengti išlaidų dubliavimuose. E, finansinių rodiklių nustatymas bendro finansavimo e, rodikliai viso to nepakanka. Taip, reikia bendrų rodiklių, e, duomenų, mainų ir taip toliau, bet e, dar daugiau, ypač kasmetinėme planavime, reikia koordinavimo. O dabar mes turime žiūrėti į 2020-uosius ir struktūrinių investicijų fondą. Čia reikia dar geresnės sinergijos, bendro veikimo. Ir būtent tą turime daryti atsižvelgdami į pavyzdžius iš nacionalinių ir Europos biudžeto. Nacionaliniai parlamentarai turi kalbėti su Europos parlamentarais ir pradėti ne tik kalbėti apie sinergiją, bet ir įgyvendinti ją praktikoje. Uh, Dėkoju, kad taip konkrečiai atsiliepėte apie nuoseklumą, apie jo būtinybę, kuris egzistuoja ir turėtų egzistuoti. Kolega, atsakytas kalbėtojas. Du. And, uh, you know, somewhat... Ačiū, buvo pasakyta, kad ES biudžetas yra mažas. Tiesa, galbūt tam tikrą prasme jis yra labai nedidelis. Aš manau, kad būtų sunku, pavyzdžiui, lyginti uh, ES biudžetą su federacijų biudžetais. Tad, kad ir koks bebūtų to biudžeto dydis, kad ir kaip mes jį vertintume, turime sutikti, kad gyvename laikais, kai vyriausybė susiduria su didžiuliu, didžiulėmis biudžetinėmis e, problemomis. Vadinasi, e, išlaidos e, nacionalinių lygmenių turi būti labai pagrystos, negalime toleruoti švaistimo. Na, dabar pakalbėkime apie ES biudžetą. Tiesa ta, ir jau aiškiai pasakyta, kad e, neretai matome e, pozityves pusės, kaip yra leidžiamas lėšos saugumui, gynybai, pagalbai vis visančiom šalims, sanglaudai ir panašiai. Tos e, politikos sritys tarnauja Europos interesams, bendriems interesams. Ir apie šią politikos rytį mes kalbame, kai norime pabrėžti ES pridėtinę vertę. To padaryti nacionalių lygmenių nelabai įmanoma. Bet išvelgiam ir kitų dalykų. Daug išlaidų, nemažai, o daug išlaidų yra daroma nesukuriant jokios papildomos vertės. 40 procentų biudžeto yra skiriama žemės ūkio sektoriui. Šis sektorius mažėja. Šioje srityje labai nedidelė papildoma vertė sukuriama. Daugelio atveju valstybės galėtų tas išlaidas e, pačios apsiimti arba atsisakyti iš vis tokių išlaidų, jeigu nenori. Bet dar daugiau galima pasakyti, yra daugiau sričių, kur pritinė vertė priliksta nuliui. Pateiksiu dar porą pavyzdžių iš savo valstybės. Mano valstybė ES fondai skiriami, pavyzdžiui, e, vandens e, rezervuarų atnaujinimui. Tokios išlaidos nulį papildomos vertės atneša, nes Blankenburgo miestas, pavyzdžiui, galėtų puikiausiai pats tai finansuoti. ES finansavimas taip pat e, yra skiriamos e, pramoninių zonų e, pavertimui šio laikiniais verslo parkais. Bavarijos Nürnbergo regione tai yra daroma. Bavarija labai turtinga vals, e, žemė, ji gali laisvai pati tai finansuoti. Europoje papildomos vertės čia sukūrėme nulis. Taigi, kodėl ES tą daro? Man atrodo, būtent dėl sukurtos biudžetinės tvarkos. Paprastai kalbant, biudžetinė tvarka yra tokia. Visi įnešam pinigų į, į tą bendrą katilą, visus valstybės narės tą daro ir paskui iš to patį katilo visos nori gauti. E, nepamirškime, kad tuo pat metu kiekviena valstybė narė nori pasigriepti kuo daugiau pinigų iš to puodo. Ir ką daro tada biudžeto ministrai valstybėse narse? Jeigu reikia rinktis tarp projekto, kuris atneša papildomas vertės, bet ta papildoma vertė yra e, išskleidžiama visai Europos Sąjungai, atneša naudos visoms valstybėms narėms. O dar yra kitas e, projektas, kuris, kurio papildoma vertė yra nulis, bet pinigai patenka į tavo valstybę. Sakykime, iš vieno euro jūs galite e, vienam eurui jūs galite gauti 50 procentų e, gauti iš ES, bet tas euras liks jūsų valstybės narėse, bet lygiai taip pat galite iš ES gauti 3 eurus ir iš jų 2 eurai bus papildoma vertė, bet tie 2 eurai bus paskleisti visą ES ir jūsų valstybė liks tik 10 procentų. Tai yra paprasčiausias mąstymas apie save, savanaudiškas tam tikrą prasme mąstymas tai nėra taip jau labai smarkiai susijęs su to, ką daro Europos komisija ir Europos parlamentas. Visa tai yra susijęs su ES valstybių narių veiksmais. Individualiai kiekviena valstybė veikia racionaliai, tačiau kolektyviai mastant mes negerai organizuojam darbą. Kad galėtumėm tai pakeisti, turėtumėm pradėti galvoti apie plaukų pusę. Jeigu tą katilą kitaip pripildytume, sakykime, vestume kitų uh, E, nacionalinių, kitų įplaukų šaltinių, ne tik nuo bendrų nacionalinių pajamų ir panašiai, mes vis tik rastumėm būdų pripildyti tą katlą ir vis tiek nacionaliniai ministrai, nacionaliniai biudžetų ministrai norėtų savo pinigus atgauti, nesvarbu, kokiu būdu jie būtų sukurti. Todėl aš siūlau keisti visą biudžeto tvarką, biudžeto procesą. Ir aš norėčiau pateikti klausimą ypač nacionalinių parlamentų nariams. Man atrodo, kad reikia tą ES katlą pripildyti, bet kai galvojam apie išlaidų pusę, taikime kitokį procesą. Negalim leisti, kad valstybės narės stengtųsi atgauti savo pinigus tik tai per išlaidas. Nes turim sukurti tokius žmonės, kurie uh, būtų patikimi, kurie būtų tikri ekspertai ir nuspręstų, kur pinigus labiausiai reikia skirti. ES institucijos turi nuspręsti, kur skubiausiai ES pinigai tie yra reikalingi ir kur jie gali tarnauti mūsų visų interesams. Tai gali būti ir Europos parlamentas, dabar nelaikas turbūt biudžeto procesą aptarinėti detaliai, bet aš manau, kad valstybės narės galėtų e, dar mažiau įnešti ES biudžetą, bet žymiai tikslingiau galėtų būti leidžiama tikrai europinėms reikalams - saugumo politikai, gynybai, migracijai, sanglūdai, o ne kažkokiems dalykams kaip vandens rezervarams, dviračio dalims, e, turtingiausios ES dalyse. Ačiū. Negovistas. Ačiū. Už tai kad išdėstėte tas svarbes, sakyčiau, esminės mintis. Kolega Lamasu, žodis jums, prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau nu, paminėti dar vieną dimenciją. E, šalia tų, kurias minėjo puikiai pasisakė kolegos. Klemens Fiust taip pat kalbėjo labai, e, labai e, reikšmingai. Na, n, nesureaguosiu tą agresiją, kuri buvo pareikšta atžvilgių Prancūzijos e, parlamentarų, kurie kritikavo bendrą žemės ūkio politiką. E, bet šiaip kitiems dalykams, kuriuos kolega paminėjo, galiu pritarti. Kad ir kaip bebūtų keista, mūsų temai yra svarbu dar viena dimencija, prie kurios nedirba niekas, nei Europos komisija, nei Europos parlamentas, nei nacionaliniai parlamentai. Kaip E, vienas Briuselio išleistas euras padeda ne padidinti mūsų mokesčių mokėtojų naštą, bet kaip ją padeda sumažinti, iš tai apie ką reikėtų kalbėti. Jeigu taikysime subsidiarumo principą finansų ir biudžeto srityje, tai reikštų, kad mes Europos lygmenių nagrinėsime tik tas temas, kurias galime efektyviau išspręsti ir pigiau išspręsti Europos Sąjungos lygmenių negu nacionalinių. Tuomet Vienas euras išleistas Briuselėje mums turi padėti sutaupyti 2, 3, 4, 5 ar net galbūt 28 eurus valstybėse narėse. Būtent tai ir norėjau dabar pabrėžti, nes mes dabar ES lygmenin perkelime visą eilę politinės ir administracinės atsakomybės e, dalykų sukūrėme apie 24 administracinės europinės agentūras. Ir vietoj to, kad turėtume 27, pavyzdžiui, geležinkelių saugos agentūras, mes turime vieną europinę agentūrą, dirbančią prie šių klausimų. Jeigu gerai tvarkysimės, tai tai reiškia, kad galėtume sutaupyti valstybėse narėse, ar ne? Lygiai taip pat, jeigu įkūrėme Europos išorės veiksmų tarnyba. Tai yra ES diplomatinė tarnyba. Ir tai juk irgi padėti turėtų taupyti pinigus valstybėse narėse. Bet ne visur taip nutiko. Mano šalyje, pavyzdžiui, to teigiamo rezultato nesulaukėm, kai buvo sukurta ta tarnyba, kur dirba 3 ar 4 tūkstančiai e, tarnautojų. Tuometinė užsienio reikalų ministerija subūrė visus užsienio reikalų uh, E, ministerijoje darbuotojus ir skubiai užtikrino, kad nei vienas darbuotojas nepraras Prancūzijoje savo darbo vietos. Tai štai, tai yra pavyzdys to, kaip nereikia suvokti Europinės administracijos. Mes dabar steigiame sienų apsaugos struktūrą, tad klausimas vėl iškils iš naujo, ar tai bus papildomi kaštai, papildomus biurokratinės išlaidos, nes yra 28 nacionalinės struktūros užsimančios pasienio apsaugą, ar galbūt po truputėlį Žvelgdami vidutinę ir ilgo laikotarpio perspektyvą, manysime, kad ta struktūra galėtų tapti europinė ir galbūt padės išvengti veiklos dubliavimo. Lygiai taip pat ir dėl papildomos kompetencijų sričių, kurie, kurios bus perduotos Europolui ir Eurojustui. Man atrodo, tai yra svarbu, nes jeigu norime uh, naujų resursų biudžetų finansuoti, mums dažnai sakoma, ir tai yra normalu, tą sako nacionaliniai parlamentai žiniasklaida ir piliečiai, kam reikia kurti naujus mokesčius, kad galėtume finansuoti neaišku ką. Briuselis nuolatos prašo daugiau pinigų ir galiausiai už viską moka mokesčių mokėtojai. Arba moka įmonės, arba moka fiziniai asmenys. Turime turėti galimybę parodyti, kai perkeliame savo kompetenciją ES, perkeliame taip pat ir lėšas. Ir turime sugebėti parodyti, kad tai mokesčių mokėtojams kainuoja mažiau, o ne daugiau. Siūlyčiau, kad įdėktume tokį tinklą. Tu galėtų užsimti nacionaliniai auditorumai ir Europos bendrijų auditorumai galėtų dalyvauti Europos parlamentas šitam tinkle ir nacionaliniai parlamentai, kad būtų galima tą rezultatą tinkamai atspindėti. Mes be abejo galime sutikti pasipriešinimo tam siūlymui, bet tai bus nepolitinis pasipriešinimas. Mes esame deputatai, išrinkti žmonės, mes turime politinį interesą ginti piliečių interesus, tai reiškia gauti geresnės paslaugas už mažiau pinigų. Ir manau, kad nacionalinė administracija nuveiks daugiausia, jos atstovai nuveiks daugiausia. Prancūzijoje, kitose šalyse. ES administracija turi tokią reputaciją kaip brangiai kainuojanti ir, ir, ir, ir kuria būdinga didelė biurokratija. Prancūzijoje irgi biurokratijos daug. 50 tūkstančių e, funkcionierių dirba Briuselėje ir neturi galimybių spręsti. Jie teikia siūlymus, jie nieko nesprendžia. O mes turime 5 milijonus funkcionierių Prancūzijoje, kurie turi galimybę spręsti, primti sprendimus. Tad manau, kad svarbu dirbti prie rimtų temų. Ir viena iš tų temų yra, kaip Europa gali padėti sutaupyti, o ne išleisti daugiau pinigų. Kaip gali padėti mokesčių mokėtojui mokėti mažiau. Aš manau, kad tai yra ta tema, prie kurios visi galėtume labai rimtai patirbėti. Ačiū. Merci, euh, merci. Dėkoju ponui Lemasur už tai, kad mums priminė kai kuriuos esminius biudžeto principus. Ir ačiū už tai, kad dar kartą pabrėžė tą savoką, kuri būtų pageidautina, bet nėra lengvai gyventinama. Manau, kad aukšto lygio grupė galės pateikti siūlymus šią linkmę, užtikrinant didesnį koordinavimą ir nuoseklumą tarp nacionalinių biudžetų ir ES biudžetų. O dabar noriu suteikti žodį kolegoms klausimams ir pastaboms išsakyti. Pirmasis asmuo sąraše yra Peter Grant iš Junktinės karalystės. Mr. Grant. Pone Grantai, žodis jums. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Porą kartų, porą žodžių e, pasakyti apie savo požiūrį į Brexit. Aš nepriklausau tiems, kurie skatino išstoti. Ir tikrai sunku jums įsivaizduoti, kiek daug nerimo mums kelia E, tas žingsnis Junktinės karalystės vyriausybėje vis dar nesupranta, ką padarė. E, e, viena yra aišku, būsime daugiau nebe ES dalimi. Mano rinkimo apygardoje 62 procentai balsavo už tai, kad liktume ES. Vakar ir šiandien girdėjome, e, kalbant apie veiksnius, kurie privedė prie to katastrofiško sprendimo. E, dešimtmečiais e, Junktinės karalystės politinės partijos nesugebėjo pasakyti žmonėms apie ES narystės privalumus. <clears throat> E, susidaro kultūra, kai visi žino, kiek kas kainuoja, bet niekas nesupranta apie e, tų dalykų vertę. Taigi nedaug kas žino, kokią vertę atneša narystė kiekvienam iš mūsų piliečių. Pavyzdžiui, vakar Junktinės karalystės premjerė negalėjo mums pasakyti, ar e, ji galvoja, e, kad e, bendroji rinka Junktiniai karalystiai bus ateityje pravarti ar ne Škotijoje. Mes pasisakome už bendrąją rinką. Iš tikrųjų, e, užmerkiamos akys e, žvelgiant į akivaizdžią naudą, kurią narystė atneša mūsų piliečiams. Uh, Mes e, Škotijoje tikrai, e, jeigu būtume galėję, būtume užtikrinę galimybę kiekvienam išlikti ES nare. Per pastarąsias dvi dienas daug buvo kalbėta, kad klaidinga yra naudoti e, neto indėlio argumentą kalbant apie biudžeto indėlį. Turime atsiminti, kad 2 e, procentai ES biudžete vis tik virsta tokiamis sumomis, e, kurias labai sunku paprastiems piliečiams įsivaizduoti. Todėl reikia užtikrinti biudžeto demokratinį legitimumą. E, aš e, atstovaudamas Škotijos piliečiams e, norėčiau pasakyti ir paprašyti, neverskite mūsų išeiti. The next, um, the next speaker is... Toliau. Pone Birens iš Portugalijos parlamento. Eh, a União Europeia eh, foi. Dėkoju. Um Konferencijos metu buvo minėta, jog ES susiduria su vienu didžiausiu savo istorijos iššūkiu. Kova su jaunimo nedarbu, pabėgėlių krizės sprendimas ir atsakymų dėja nėra į tos klausimus, ne tik biudžeto požiūrių. Apie tai šiandien, kai kitą ko kalbame, trūksta ir politinių atsakymų, nes e, tikrosios vertybės apie kurias kalbame, pamirštamos. Ir tas vertybės pirmiausia pamirša, pamiršta tos šalis, kurios e, ne, nepaiso egzistuojančių poreikių. E, jie ne, ne, nepaiso to, kad veikia ES, ką būtų galima nuveikti. Tam šalims reikėtų parodyti, kaip investuojami ES pinigai. E, o piliečiai, kai neturi informacijos, pradeda jausti nepasitikėjimą. O sprendimų juk yra, yra naujų finansavimo modelių pasiūlyta ir kai kurie iš jų tikrai labai įdomus, apie juos vakar kalbėjome kaip apie CO2 iš metalų mokestis, bet manau, kad svarbiausia būtų susitelkti prie dviejų dalykų. Pirmiausia, turime iškelti klausimus dėl sprendimo procedūros dėl to, kaip turėtų būti rengiamas biudžetas. Kol kas tas rengimas nėra labai demokratiškas ir informaciją piliečiai gauna mm, arba jos negauna, arba gauna ją labai neaiškia. Ir antra vertus būtina susitelkti prie politinių tikslų, kurių pasiekti gali pateikti biudžetas. Ir iš tikrųjų labai svarbu įsiklausyti tai, ką sako ES piliečiai, ką sako nacionaliniai parlamentai. Svarbu pradėti tai girdėti. Kai dėl mokslo tyrimų Ir toliau kalbama apie jaunimo užimtumo programą, bet kai pažvelgi, kokios sumos tam skiriamos, matoma, kad e, finansinių požiūrį išlošia saugumos rytis. Kaip tą suderinti? E, piliečių poreikių dėja tai neatspindi. Na ir be abejo, apibendrinama pasakysiu, kad reikėtų didesnio nuoseklumo ir ryšio su piliečiais, su nacionaliniais parlamentais. Ir reikia padaryti viską, kad šalis. Reikia nepamiršti tiksliau, kad kai kurios šalis negali manyti, kad yra lygesnės už kitas. Tiesiog nuseklumą yra būtina gyveninti visiems kartu. Biudžetas be abejo ne lengva tema. Populizmo, šliaužiančio to populizmo yra daug valstybėse narėse kai kuriuose. Tačiau reikia iškelt klausimą, kaip pasinaudoti privalumais, kaip įveikti trūkumus, dirbant visiems kartu, bet ir atsisakyti tos tendencijos, kai kai kurios šalis yra lygesnis už kitas. Ačiū. Next, uh... Ačiū toliau. Ponas Manka. Europos parlamento narys. Pan predseda, chcel by som môjmu milému kolegovi Zanie odkázať, že aj v mojej politickej skupine sú všetci. Uh... Ačiū, ponė pirmininkė. Aš tik kolegai iš Britanijos norėčiau pasakyti kad mano politinėje šeimoje visi Britanijos atstovai sutiktų su jumis. Kartą ponas Cameronas sakė, kad e, Junktinės karalystės pagrindinis prioritetas yra išlikti vieningai, išsaugoti Junktinę karalystę, kad ji nesusiskaldytų. Junktinėje karalystėje jaučiamas didelis nusivylimas e, dėl Brexit balsų ir man atrodo, kad didelė dalis jūsų valstybės e, atstovų iš tiesų norėtų, kad liktų ir nesidžiaugs tuo, kad Junktinė karalystė iš ES bus išbraukta. Nepamirškime, kad ES e, biudžete gali pasteikti daugiau klaidų negu valstybių narių biudžetuose, bet klaidos nebūtinai reiškia sukčiavimą. Pavyzdžiui, jeigu maža įmonė gauna paramos mokslinio tyrimų projektui, galbūt yra prašusi finansavimo tam projektui, tai ir paskui ta stambiai, smulkia įmonė nuperka stambi įmonė, ES gali išreikalauti, kad tie pinigai sugrįžtų. Bet e, tai nėra sukčiavimo atvejais. Kai ES tarybai pirmininkavo Švedija, aš buvau atsakingas už biudžeto formavimą. Tais laikais problemų dar buvo labai nedaug, santykinai kalbant. mažiau prašymų mokėjimams buvo teigiama, nes biudžetas buvo geriau gyvendamas. Dabar tai tam parimta problema ir mes turime geriau bendradarbiauti su valstybių narių parlamentais ir biudžetais, kad užtikrintume gerą įgyvendinimą ir pasirūpintume, kad ES galėtų deramai pritraukti lėšas, kad ES projektai galėtų būti pradėti. Esame kalbėję apie Europos parlamento e, dviejų rūmų sistemos galimybę. Ir apie tai dar šyrit kažkas paminėjo. Skamba gal viskas labai grėsmingai. Kiekviena sekundė mūsų čia posėdžiavimo kainuoja 4 eurus. Bet jeigu rastumėm sprendimą naudingą visai Europos Sąjungai, galbūt sukurtume papildomai 36 tūkstančius eurų. Nes e, pabrėžtume tokius prioritetus, kaip bendra gynybos saugumo politika ir kova su migracija. Jeigu mums pavyktų tai padaryti, mes sutaupytume 500 kartų daugiau negu e, ta dviejų parlamento rūmų sistema, Manau, kad tai būtų galima dirbti žymiai sėkmingiau ir net pigiau galiausiai. Ponas Elana Masur. Ja da... Dėkoju, ponė pirmininkė. Na, iš tikrųjų, čia mes e, neturėtume ir nesakome, kad norime vis daugiau pinigų turėti. Nuosavusius išteklius reiškia, kad tie ištekliai turėtų būti tikri, nuosavieji ištekliai, kurie padėtų užtikrinti didesnį skaidrumą ES piliečiams, kad jie galėtų pritarti tokiai sistemai. Manau, kad visi girdėjome kritiką išsakomą mūsųse ir manau, kad kai kurios valstybės narės norėtų, kad viskas būtų taip kaip anksčiau, nes taip yra paprasčiau negu lysti tas reguliavimo džiunglės ir bandyti ten susigaudyti. Manau, kad apie pajamas diskutuoti neišeina, kol neaptarėme išlaidų. E, ir, aišku, išlaidų srity yra daug um, klaustukų. Pone jūs be abejo, galime diskutuoti apie tai, reikia keisti BŽUP, kokia situacija kaimiškose vietovėse šiandien. Šiandien situacija yra kritinė. Ir turėtume be abejo iškelti klausimą dėl kai kurių monopolių egzistavimo ar dėl kai kurių maisto bendrovių grandinių, kurios kelia problemų. Tačiau šiandien 75 procentai išlaidų priklauso nuo Briuselio. Tai yra, be, aišku, sudėtingas dalykas. Galime pradėti diskusiją su valstybėmis narėmis, tačiau jeigu viską paliksime valstybių narių rankose, jos pačios nesugebėtų tokių išlaidų finansuoti. Jūs kalbėjote apie Vokietijos pavyzdį. Mačiau savo šalyje, kai daugmaž kaip viskas vyksta, man teko dėrėtis vietos lygmenių. Ministerija manęs prašė pateikti projektų pavyzdžius. Aš neminėjau tų projektų, kurie mano supratimu nebuvo gyvybingi. E, be abejo, reikia kelti klausimus, kuo tampam galiausiai mūsų politikos. Ar pasirenkam teisingus prioritetus, užimtumas, ekonomikos augimas. Visą tai svarbu, be abejo. Ar tas centralizuotas požiūris yra geras, reikia kelti tokį klausimą. O galbūt reikėtų geriau jau stabilizuoti eurą pasitelkus nacionalinės rekomendacijas. Kai kurios šalis, kurių infrastruktūra gera, galėtų labiau investuoti į švietimą. Arba galbūt reikėtų pradėti diskusiją nuo to, kokie yra kai kurių šalių fundamentalūs poreikiai, nes jaunimo situacija, matom, negerėja. Ir dažnai Problema kyla dėl to, kad trūksta infrastruktūrų tam, kad būtų galima tinkamai gyvendyti numatytus prioritetus. Jeigu tų klausimų nespręsim, tai tuomet teks kalbėti apie prarastąją kartą ir apie kažkokią ekonomiją, kažkokią santaupų šalyse kalbėti nebeteks. Dėl agentūrų norėčiau pasakyti dvi pastabas. Taryba nuolatos atsisakė e, galimybė surenkti tokią diskusiją. Jeigu sukūriama nacionalinė agentūra, tai turi poveikį. Jeigu europinė, tiksliau, agentūra sukūriama, tai turi tokį nacionaliniam struktūros. Aš jau parmai buvo sukurta agentūra, dirbanti prie maisto klausimų. Vokietijoje turim dvi agentūras, kurios dirba prie gyvūnų ir žmonių gerbuvio klausimų. E, tai štai, e, tokio dubliavimuose esama daug maž visur, reikėtų užtikrinti daugiau sanglaudos ir nuoseklumo. Manau, kad sienų apsauga, vidaus ir išorės saugumas yra tos temos, kurių negalima atsėti viena nuo kitos. Ką daryti, kad 78 ir 80 straipsnis padėtų galiausiai tvirtinti tikrą solidarumą, kalbant apie migraciją. Galima kalbėti apie biudžeto peržiūrą, galime sakyti, kad uh, turime bendrą iššūkį ir tie, kurie turi didesnės, didesnį atstumą saugotinų sieną, turėtų turėti galimybę sulaukti solidarumo, kalbant apie ES biudžeto formavimą. Ačiū. Thank you. Thank you very much, Mr. Dėkuoju. Ponui Böge. Pone Ajala, prašėte pasisakyti ankstesnėje e, sesijoje, tuo metu laiko nepakako. Ar norėtumėte galbūt kalbėti dabar? Prašom. Sí, gracias, señor presidente. Sí, porque la verdad es que. Dėkoju, pote pirmininkė. Kadangi posėdėje dalyvavo ir ponas Lemasūr, norėjau tarti žodį dabar. Leiskite sureaguoti tai, kas buvo pasakyta, ką minėjo ponas Fuest. Kai kurių eksperto nuomonė mm, nacionalinėse vyriausybėse, kad dėl ES biudžeto ir tų ekspertų požiūrių. Tos nuomonės kai kuriais atvejais yra neturinčios nieko bendro su realybė nes kartais išgirstama apskritai nesąmonių. Pavyzdžiui, vandens kokybė. Tai galėtų būti vienas iš pavyzdžių. Yra kalbama apie, pavyzdžiui, dirbožėmių užterštumą ir to įtaką vandens kokybei. Vokietija e, pasiūlė direktyvą dėl dirbožėmio užteršimo. E, reikėtų kai kuriems nacionaliniams deputatams pasakyti, kad kontroliuotų savo šalies vyriausybės ir kad mes galėtume paskui dirbti ES lygmeniu ir atsiskaityti piliečiams. Taip jau nutinka, kad dėja kartais sprendimai blokuojami, visi lūkesčiai perkeliami ant mūsų pečių. Vokietija, pavyzdžiui, kad dėl dirbožėmų užterštumo galėtų pati pateikti savo siūlymus, tad štai perduokite informaciją kolegoms. Galbūt situacija pajudės iš mirties taško, tai būtų puiku. Nesąmonių, kaip jau sakiau, išgirstama nemažai, tačiau tai, kas nuveikėme ES lygmenį, paprastai pasitarnauja ES piliečiams. Norėčiau užduoti klausimą. Turime didžiulę biudžeto problemą. Tai yra susiję su visai lė kitų dalykų, apie kuriuos šįryt kalbėjom. Ar jūsų šalyje tiksliau, mums savo šalyje mes turime tam tikrą perviršį, kuris, kurio negali perimti ES biudžetas. Pone Fisius, tai ekonomikos ekspertas savo šalyje, tad norėčiau jūsų paklausyti, kaip siūlote spręsti tą problemą. Galbūt jūs turite perviršį, o, o tiksliau, o mūsų šalyje kartais sunku sudurt galą su galu. Yra daug šalių, kur uh, patiriamas deficitas. Deficitas dėl bankų krizės, pavyzdžiui, dėl to, ką Vokietijos bankai yra nuveikę kitose šalyse, tas deficitas kartais atsiranda. O dabar Vokietija e, irgi kelia tam tikrus klausimus dėl investicijų. Tad padėkite mums tą problemą išspręsti, o netėjęs mokykite, tą reikia, to nereikia, ten reikia investuoti, ten nereikia ir dėl to, kad nedaro man kažkas netaip, ES biudžetas turi problemų. Tai mane pykdo, tiesą sakant. Manau, kad investuoti reikia. Pone Fust, tai, ko jūs sakėte, nelabai man patinka. Tiesiog reikia grįžti į realybę, nes politikos vienos ar kitos turi realų poveikį žmonių gyvenimui. Gali pasirodyti absurdiška kalbėti apie ES biudžetą, kai kas sako, tai yra niekam nenaudinga, aš taip nemanau. Aš manau, kad galima išspręsti problemas, jeigu nesulauktume to nacionalinio lygmens blokavimo. O ką jūs nacionaliniu lygmeniu darote, kad padėtumėte mums dirbti ES lygmeniu? Dabar kreipiuosi į poną Lemasūr. Biudžeto finansavimas. sulauksime Junkerio antrojo plano. Bus siūlomas Europos investicinio banko rekapitalizavimas, bet juk reikės padaryti viską, kad biudžetas ir numatyti projektai pagerintų situaciją tų šalių, kurios patiria sunkumų. Ar mums pavyks? Norėčiau jūsų nuomonę išgirsti apie tai. Ar pavyks Junkerio antro plano dėka išspręsti tas problemas? Dabar investicijos. Tai yra Gerai, mes investuosime į transporto sektorių, bet, bet sakoma, kad investicijos yra gerai, paslaugos ne koks dalykas, tačiau kad neturėtų būti viskas finansuojama iš Europos Sąjungos biudžeto. Ką Jūs apie tai manote? Ačiū, uh, Mrs. Ajala. Ačiū, ponia Ajala. Uh, kol kas su laiku tvarkomės neblogai, tad uh, jeigu būtų dar kas iš nacionalinių parlamentarų pirmiausia iš jų pusės, bet nebūtinai, tai galėtume dar leisti dviem ar trim paklausti prieš suteikdami žodį mūsų prelegentams. Ponas Guarjeriai. Yes, thanks very much. Being said by... Dėkoju. Uh, mūsų Parlamentarai minėjo, kad susidurėme su tam tikrų dėžavių jausmu. Matome tarsi paskartojant tai, kas jau kartojasi keletą metų. Bet yra ir kita pusė. O tai reiškia, kad šiandieną situacija visiškai kitokia negu kad praeitie. Pasaulis per pastarosius metus dramatiškai pasikeitė ir dabar Europa susiduria susiduria su dramatiniais iššūkiais. Jau buvo minėta daug kartų saugumas, imigracija, finansinė krizė. Taigi, tai reiškia, kad mūsų diskusija turėtų perėti kitą matmenį. E, žinoma, kalbant apie iššūkius, yra daug įvairiausių priemonių, tame tarpe ir karinė intervencija ir taip toliau, bet visam tam, sprendžiant tas problemas, reikia finansinės paramos. Kitaip sakant, turime apsi, apsiginkluoti būtinomis priemonėmis. Ir būtent todėl šios rekomendacijos yra labai svarbios. Kai kurie dalykai labai aiškus. E, supaprastimas daugiau nuo savų išteklių, e, rimti pakeitimai išlaidose. Bet aš norėčiau paminėti e, svarbiausią pasiūlymą. E, Europos Sąjunga turėtų susitelkti ties tais dalykais, kurie atneša labai aiškę europinę pridedamąją uh, vertę. Kitaip sakant, Europos biudžetas turi tapti tokia politikos priemonė, kurią puikiai suprastų Europos piliečiai. Europos Sąjunga nuo pat pradžios rėmėsi dviem principais - subsidiarumu ir europinė pridėtinė verte. <clears throat> Ir Mes privalome gerbti tuos du pagrindinius principus, nes dar vienas principas buvo ir papildomumas greta subsidiarumo. Kitaip sakant, kad ES lėšos nepakeistų nacionalinių e, lėšų, o jas papildytų. Tad e, Mūsų diskusijoje tai labai svarbu, svarbu pabrėžti. Šios sesijos pavadinime kalbama apie geresnę sanglaudą tarp ES ir nacionalinius biudžetus, kaip e, galime geriau dirbti drauge. Taigi reikia pabrėžti, kad ta, tokia sąveika yra nepaprastai svarbi ir e, kad ES institucijos turėtų nacionaliniams parlamentams e, ir jų komitetams teikti geresnės kokybės informaciją. E, tai štai kokį pasiūlymą norėčiau pabaigoje pateikti. Speaker is uh, Mr. Anderson from uh, the... Suteiksiu žodį dabar ponai Andersen, Švedijos parlamentas. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, aš norėčiau tik tai pasakyti, kad man labai malonu klausytis pono Lamasūro, kalbant apie racionalizavimą arba efektyvinimą ES veikloje. Kitas dalykas, kuris yra labai svarbus ir apie kurį turim galvoti, tai yra koks yra biudžeto vaidmuo, kokioms problemams spręsti jis turi būti naudojamas. Aš manau, kad mes patys savo pakenksime, jeigu sakysime, kad biudžetu turime išspręsti ES problemas. Jis problemų taip neišspręs. Uh, E, nei skaidresnis, jeigu biudžetas bus, nei efektyvesnis, problema savaime dėl to neišnyks. Dar vieną dalyką noriu labai aiškiai pasakyti. Iš mano perspektyvos atrodo, kad yra nepaprastai svarbu, kad visi visoje Europos Sąjungoje uh, gautų naudos, nes ekonominė nauda turi būti naudinga visiems bendrai. Ir e, turime galvoti ne tik apie nacionalinius interesus. Aš tikiuosi ir viliuosi, kad mes ateityje galėsime kalbėti apie europietišką perspektyvą, nes iš esmėsgi mes turim suprasti, kad Europa kaip žemynas prarado konkurencinius gebėjimus globalioje arenoje. Ir e, apie tai mes turime analizuoti, tomis problemomis turime rūpintis. Negalim galvoti, kad biudžetas tas problemas išspręs tas e, problemas išspręs tik tai tai, jeigu mes pasieksime gerą ekonomikos augimą, galėsime gerai patys save apsaugoti ir galėsim kalbėti apie keturias pagrindinės laisvės, kurios yra būtinos. Taip mes galėsime ištobulinti bendrąją rinką, e, pagerinti laisvą priekybą ir kovoti su protekcionizmu, kuris dabar auga mūsų žemynė ir tarp ES atskirų valstybių. Tai yra klausimai, kuriuos būtina aptarinėti. Ir e, mes e, suprantame, kad visų tų bėdų biudžeto vien diskusijos neišspręs. Rubik. Dėkoju, ponai Andersenui. Ponas Rubik. Dėkoju, ponė pirmininkė. Džiaugiuosi, kad šiandien turim galimybę vėl susitikti, pasimatyti su nacionaliniu parlamentu kolegomis. Puiku, kad Čia yra ir mūsų ekspertų. Visą dėmesį, mano supratimu, turėtume skirti komunikacijai. E, geresnis komunikavimas tarp nacionalinių parlamentų ir Europos parlamentų būtų puikus dalykas. Reikėtų pagalvoti apie taip, kaip socialinių tinklų dėka galėtume palaikyti geresnius ryšius. Europos parlamente mes turime mokslinio tyrimų tarnybą 300 ekspertų pasidominčių vairiausiomis kryptimis dirba toje tarnyboje ir mums atlieka įvairių, įvairius tyriamuosius darbus, kaip pavyzdžiui rengiami dokumentai plenariniam posėdžiui ir panašiai. Aš manau, kad nacionalinių parlamentų nariams būtų svarbu, kad dėl visų dalykų susijusių su ES biudžetu e, žinoti, kokį darbą dirba mūsų mokslinio tyrimų tarnyba. Nes informacija yra labai svarbus dalykas. Aš dabar galvoju, ar yra kompiuterinė prietaika, kurie apimtų visas svarbes temas Europos Sąjungai, kur e, pranešimus labai puikius, labai išsamius kartais ilgesnius, kartais trumpesnius įvairiomis temomis rengia mokslo trimų tarnyba. Pavyzdžiui, dėl uh, nacionalinės saugumo tarnybos, Amerikos e, nacionalinės saugumo tarnybos skandalo puikią notą parengė būtent šį tarnybą. Manau, kad būtų iš tikrųjų puikus dalykas pamastyti apie tai, kaip galėtume turėti žiniasklaidos tam tikrą erdvę, kuri leistų įvairioms tyriamosioms tarnyboms, nacionalinių parlamentų ir Europos parlamentų tarnybai e, pagerinti savo bendravimą, atveriant naujus komunikacijos kanalus, kad būtų galima bendradarbiauti tarp nacionalinių parlamentų ir Europos parlamentų. Manau, kad viena iš svarbiausių problemų Europoje yra ta, kad komunikavimo trūksta tarp įvairių suinteresuotų subjektų. Dėkoju. Thank you. Dėkoju. E, dar du norintys pasisakyti. Dabar žodis ponui Börker iš Švedijos parlamento. Ačiū pirmininkė, man atrodo, kad mes turime pakankamai priežasčių labai griežtai kontroliuoti biudžetą. Mes savo parlamente, ir aš tikiuosi, kad tą patį matote ir kitose Europos parlamentuose, kad tokia kontrolė yra reikalinga. Bet e, dėl ko aš dabar noriu, disku, e, noriu prisidalyvauti šioje diskusijoje? Mes kalbam apie sanglaudos politiką ir sanglaudos valstybės. Aš manau, kad čia yra daug prieštaravimų. Svarbiausia mūsų sanglaudos priemonė, kaip ir visos kitos priemonės, yra E, siekti naudos bendram ES augimui, pažangos visai ES, kad geresnė ateitis būtų sukurta, bent jau mano valstybėje. Būna taip, kad e, jeigu, euro, jeigu piliečiai e, ką nors gauna ir e, e, mano, kad tai yra ES E, pinigai, e, tada jie būna patenkinti. Bet jeigu koks nors didelis projektas įgyvendinamas, paprastai būna labai daug kritikuojama, žmonės nesupranta, iš kur kas yra finansuojama. Piliečiai nelabai supranta, kaip nacionalinis biudžetas finansuoja, jie jokių būdų nesupranta, kaip ES biudžetas finansuoja, e, veikia. Bet svarbiausia yra tai, kad visi turim išsikelti bendrą tikslą ir šios diskusijos tai turi būti pagrindinis klausimas. Kokiu būdu uh, mes galime siekti geriausio ekonomikos saugimo, geriausios pažangos visoje Europoje. Nes jeigu mes to nepasieksime, susitursime su įvairiausiomis problemomis, neregėto masto problemomis. Problemos kyla ne vien tik iš biudžeto. Mes uh, galim sakyti, kad, kad e, Europa egzistuos tarsi dviem skirtingais lygmenimis. Ir uh, E, vienaip finansuojama bus ES lygmenių, kitaip nacionalinių lygmenių, galbūt kai kuriuose valstybėse narėse, narėse taip ir veikia. Bet supraskime, kad ES lygmenių e, skirsumas biudžetas turi būti griežtas, griežtesnis negu nacionalinių lygmenių. Ir mes turim apie tai diskutuoti labai konkrečiai. Thank you very much. So the last, uh, the last speaker we... Dėkui. Panas Gajar, paskutinis kalbėtojas iš Europos parlamento. Jis rengia pranešimą apie 2017 metų biudžetą. Pone Gairį. Dėkoju, pradžioj neketinau kalbėti, bet e, pamaniau, kad e, Vokietijos vyriausybės atstovai nusivils, jeigu aš nepasisakysiu, nes e, esame nemažai tarpusavyje diskutavę. Aš matau, kad nacionaliniams ir Europos parlamentarams labai svarbu apsispręsti, ar norime pridėtinės vertės, ar norime, kad pinigai sugrįžtų į nacionalinį lygį, į nacionalinius biudžetus. Tarptų dviejų pasiūlymų e, suderinamumą surasti nelengva. Jeigu kalbame apie pridėtinę vertę, tai neto mokėtojai, tarp jų ir Vokietija, sako taip, tą reikėtų daryti, bet tų e, neto mokėtojų situacija tada dar pablogėtų. Ir e, galtinis rezultatas bus tas, kad Vokietija reikalaus, kad e, dauguma įnašų į ES biudžetą paskui sugrįžtų Vokietijai. Bet čia susidurime su problemomis, kurias iškėlė ponas Fuist. Turime e, pavyzdžiui, apie Münsterį pastatytus dviračių takus, E, kurie buvo pastatyti už europinius e, pinigus, bet e, ar tai iš tikrųjų reiškia europinę pridėtinę vertę? Ne, nebūtinai. Bet to atsiranda ir tam tikras disbalansas, jeigu tie pinigai sugrįš atgal į Vokietiją. Tad ir kyla klausimas, ar kalbame apie e, pridėtinę vertę ir ar tikrai tada neto mokėtojų situacija pablogės. Negalima reikalauti ir to, ir to. Nes niekada tada ES biudžete jokios pažangos nebus. Taip, galėtume biudžetą keisti, e, kalbėdami apie sanglaudos biudžeto sumažinimą e, turtingesnėms e, šalims, e, tai leistų padidinti Erasmus biudžetą galbūt dešimt kartų, bet tai tada iškils klausimas tiems, kurie yra neto mokėtojai. Taigi, reikia kalbėti su neto mokėtojais ir reikia kalbėti su jais apie mm, europinę pridėtinę vertę. Vis tik Viena galimybė būtų pagerinti nuo savų išteklių situaciją, e, tada galbūt galėtume išspręsti tą neto įmokų situaciją, nes e, galėtume geriau e, moduliuoti indėlį į ES biudžetą, bet Šiaurės vakarų Vestfalijoje, pavyzdžiui, keliamas klausimas apie tai, ar e, reikia galvoti apie atskirų regionų indėlį į ES biudžetą. Yra žmonių, kurie sako, kad e, pasisako apie nuosavus išteklius, e, sakė, kol egzistuoja Junktinė karalystė, to niekada nebus įmanoma padaryti, bet dabar Junktinės karalystės jau nebelieka. Dėkoju už visus pasisakymus, už pastarąjį taip pat, e, kalbant apie e, pastarąsias pastabas. Man atrodo, jūs teisingai sakote, keldamas fundamentalų klausimą. Jis e, buvo keliamas e, mūsų posėdžio visose sesijose, o konkrečiai dėl Europinės pridėtinės vertės. Iš tikrųjų, ar būtent to mes siekiame, aš manau, atsakymas taip, bet ar e, iš tiesų to nori visi piliečiai. Na ir tada, kaip mums sutarti, ką tai reiškia, nes aiškinimų gali būti įvairių. Aš vieną mintį norėčiau tik pasiūlyti dėl e, neto mokėtojų ir neto naudos gavėjų. Kai kalbame apie neto indėlius, tai kalbame apie tokius e, įnašus, kalbant apie biudžetą, biudžeto terminais kalbant. Taigi, neto įnašai biudžeto prasme. Ir e, jeigu mums pavyks e, turėti geresnį biudžetą, e, kuris remtųsi ES prieitinė vertė kažkada ateityje, tai teoriškai turėtume pasiekti situaciją, kur kiekviena valstybė narė Europos Sąjungoje ekonomiškai ir politiškai būtų neto naudos gavėja, o nesusitelktų vien tik tai į neto indėlius ar neto naudą biudžeto terminais kalbant. Tad tiek apie e, europinę pridedamąją vertę, o dabar e, suteiksiu žodį mūsų keturiems prelegentams, tą atvirkštinę tvarką ir paprašysiu pono Alen Lamasių pasakyti. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū kalbėjusiems. E, manau, kad galime drąsiai sakyti, kad džiaugiamės girdėdami m, mm, tokius ge, puikius pasisakymus, aptariant mūsų uh, E, svarbias temas. Bet mūsų bendradarbiavimui yra, tai yra svarbu ir tai yra padrasinantis dalykas. Trumpai, norėčiau poną Grant užtikrinti iš Škotijos e, nacionalinio parlamento ir pasakyti štai, kad visi žmonės, kurie ir vakar kalbėjo ir šiandien, yra susirūpinę dėl Brexit poveikio Europos e, biudžeto finansavimui. Jeigu Junktinė karalystė ir toliau norės dalyvauti toje didelėje ekonominėje erdvėje, jai teks mokėti, kaip tą daro, pavyzdžiui, Norvegija. Ir gali atsitikti taip, kad ir tik taip turėtų atsitikti, kad tas indėlis Junktinės karalystės į ES biudžetą turės būti gerokai didesnis negu yra dabar. Nežinau, ar bus labai paprasta tai paaiškinti rinkėjams to šalies. Gaila, kad taip yra, bet tuo pat metu šypsausi, bet e, taip bus, bent jau aš sieksiu, kad tai būtų. Kai dėl Portugalijos. Sakoma, kad taikomi dviejopai standartai, Portugalijos atstovė taip kalbėjo, kad uh, mažųjų šalių atžvilgių, kad reikia laikytis Europos bendrijos disciplinos, sakoma, griežtesnė Europos Sąjunga yra mažų šalių atžvilgių negu didelių. Tai yra tiesa ir tai yra skandalas. E, sakoma, kad štai kai kurie bankai, kurie stambus yra per dideli, kad jiems būtų leidžiama bankrutuoti. Yra tokių pavyzdžių ir mano šalyje kad sakoma, štai vienas ar kita įmonė ar bankas yra per didelis, per stambus, kad baustum, kad peiktum juos. Bet tai nėra gerai. Norėčiau padėkoti taip pat daugeliui kalbėjusiųjų kolegoms Biogermanka, kurie pateikė pavyzdžių, iliustruodami mano pradinį pasisakymą. Haimeris Bioger yra teisus sakydamas, kad turime atsižvelgti į tas šalis, kurios dėl savo geografinės padėties turi daugiau išlaidų. Pavyzdžiui, pasižiūrėkime periferinės valstybės - Graikiją, Italiją, kitas šalis, kurios dėl geografinės padėties e, pirmiausia susiduria su pabėgėlių e, problema, jos tos šalis turi sulaukti solidarumo. Paprasčiausia priemonė organizuoti tą solidarumą būtų turėti bendrą Europos administraciją ir biudžetą. Jeigu to nėra, reikia iškoti kitų priemonių, kad kitos šalis, pavyzdžiui, sutiktų pas save priimti dalį tų pabėgėlių. Turime atrasti europinį solidarumo modelį. Ir tai yra tas dalykas, apie kurį kalbėjo ponas e, Traškovski. Solidarumas e, yra svarbus dalykas ir E, Lenkų kolegos puikiai žino, ką reiškia solidarumas, solidarnošč. Kai, kai kas taip pat kėlė klausimą dėl to, kaip finansuoti antrąjį Junkerio planą. Jo tikslas yra paskatinti investicijas, investicijas, kurios bus rentabilios po kurio laiko. Ir kol kas finansuojama yra iš paskolų šis projektas, o ne iš biudžeto skiriant subsidijas. Atėjo metas pamastyti apie tai, atnausinant galbūt finansinę perspektyvą, kad būtų pagalvota apie tai, kad būtų nuostytas Europos investicijų planas, kurio kol kas e, nebuvo. Dėkui. Ačiū ponui Lebasur, sako pirmininkas. Klemens Fist, prašau. Yes, thank you very much. Ačiū, ponė pirmininkė. Trumpai dėl pertekliaus klausimo, nors ne apie tai mes čia kalbam. Vis tik manau, kad Ispanijos ekonominės problemos nieko bendro neturi su Vokietijos pertekliumi. Priešingai, mes e, Ispanijoje matome 3 procentų augimą atsigavimą. Iš esmės tai nulėmė ECB pinigų politika dėl euro e, keitimo kurso, dėl juo Ispanija labai pasinaudojo. Bet tai neprisidėjo prie Vokietijos eksporto. Vokietijos perteklius yra susijęs su tuo, kad ECB kapitalus rautus išlaiko periferijose. Negalite tikėtis, kad vokiečiai, olandai ir prancūzai padės periferijai ir tuo pat metu uh, Tai, tai sukuria tam tikrą perteklių kapitalui, E, ir kad tuo metu išvengs be jokio pertek, iš, nors kokio perteklius. Supraskite, kad mes visi esame vienoje bendroje valiutos sąjungoje. Ir arba euro e, keitimo kursas yra žemas, arba e, Vokietijos perteklius bus žemas. Abu dalykai kartu negali egzistuoti. Dėl grino balanso aš nesisakau vilti, nes neprarandu ne, ne vilties kad bus įmanoma žmonėms paaiškinti, kad biudžeto balansas yra geras, jeigu išlaidos tarnauja Europos interesams. Manau, kad turėtų būti įmanoma tiek pasitikėjimo e, mūsų politikai turėti, kad e, piliečiai jais pasitikėtų, kad išlaidos pabėgėliams Turkijai tarnauja Europos ir Vokietijos interesams ir tai prisideda prie biudžeto balanso. Tai žmonės turi suprasti, reikia jiems išaiškinti. Uh, Kita alternatyva būtų toliau leisti pinigus tokiems nenaudingiams dalykams, apie kuriuos aš kalbėjau. Manau, kad reikia pabandyti žmonėms paaiškinti, kas vyksta. Ačiū. Ponas Traškovski. Aš pats Europos parlamente dirbau konstitucinių reikalų komitete kartu su Alanu Lamasūru. Ir nuo to laiko aš su draugais iš Europos parlamento iš skirtingų valstybių narių labai daug diskutuoju. Jie sako, Kas tau atsitiko, Rafaeli? Aš tiesą sakant atsibūdau, kai buvau ministro pirmininko šerpa Europos vadovų tarybose. Dalyvavau kai kuriuose sudėtingiausiuose dėrybose dėl klimato kaitos, dėl energetikos, dėl imigracijos ir panašiai. Vieną dalyką galiu pasakyti. Ir mane šiek tiek nuvylė šiandienos diskusija. Papasakosiu kodėl. Labai lengva yra kalbėti apie papildomą vertę ir E, grinojo įmokėtojo mentaliteto atsikratymą. Lengva yra sakyti, kad reikia reformuoti biudžeto išlaidų pusę. Aš girdėjau jūsų argumentus ir aš pasakau už juos, nes taip reikia, bet kalbėti taip yra lengva. Bet jeigu jūs susėsit prie dėrybų stalo Europos vadovų taryboje, ministrų taryboje, tos dėrybos bus tokios sunkios, kokios kad anksčiau, kaip kad anksčiau būdavo, gal dar ir sunkesnės. Todėl reikėtų turbūt pradėti dirbti nuo kažko lengviau. Pirmiausia, koordinavimo. Aš negirdėjau daug pasisakymų apie koordinavimą šiandienos posėdėje. Manau, kad šis dalykas, koordinavimas, atneštų daugiau galimybių. Ir tokie posėdžiai kaip šis, e, kai susitinka Europos ir nacionaliniai parlamentarai, turėtų pradėti kalbėti apie koordinavimą. Uh, Nes jeigu vėl mes kalbėsim tik apie išlaidas ir kitus panašius dalykus, tai e, prisiekiu, kad grįšim prie to, ką anksčiau darydavom, vėl apie visokiausias specialias išmokas ir panašiai. Tai yra puikios sistemos kankinti studentus universitetuose, bet praktiškai tai niekiek nepasiteisina. Ekonomikos valdysena tam suteikia puikių galimybių. Mes turim kartu aptarti bendrus prioritetus, politikos derinimą turim aptarti kartu. Ir jeigu norime atnešti naudos, pradėkime paprasčiausiai keistis duomenimis. Jeigu tą padarysime, galbūt mums pavyks lietai, palaipsniui suformuoti kitokią logiką, apie kurią kalbėjo Alanas Lamasūras, kai bus sukurta padėtis naudinga abiems pusėms. E, turėsim aiškiai suvokti, kad jeigu rasim europietiškų sprendimų, galėsim sutaupyti pinigų valstybėse. Bet jeigu nepradėsim koordinuoti veiksmų ir nebus daugiau tokių posėdžių kaip šis ir prioritetai nebus aiškiai apibriešti tolesniems planams, mes nieko nepasieksim, nes grįšime prie starto linijos ir toliau ginčijamės dėl biudžeto išlaidų, išlaidų tarp vyriausybinės logikos ir grinųjų mokėtojų logika tik tai iškils dar kartą. Tokia jau yra politika, didžioji dalis čia sėdinčių esame politikai, todėl e, nebandykim patys savęs apkvailinti. Netaps niekas lengviau, reikalai taps tik sudėtingesni, nes taip jau pasaulis dabar susiklosti. Gali būti, kad po pusmečio pasaulis ženkliai pasikeis dėl rinkimų skirtingose pasaulio dalise. Atsibuskime, palikim tas skambes idėjas ir prioritetus e, tolimesnėje perspektyvoje ir aš grįžtu Europos parlamento konstitucinio reikalų laikus. Bet ir pradėkim kalbėti apie lengviau prieinamus dalykus. Tada galbūt mus įmanoma pasiekti bus pažangos. So last, uh, Dėkui. Ir paskutinė kalbės ponė Čyganė. E, dėkoju, pratęsiu pono Časkovskį mintį apie ekonomikos politikos koordinavimą. Aš manau, kad Europos semestro priemonė yra puiki priemonė, kuri nepakankamai panaudojama. Kai kurie iš jūsų jau diskusijose paminėjo, kad kai kalbame apie sanglaudos politikos investicijas, mes daugiau turėtume atsižvelgti į specifines rekomendacijas kiekvienai valstybei atsižvelgti, kur tų investicijų poreikis iš tikrųjų yra tikresnis, e, kalbant apie dviračių takų e, finansavimą ir palyginant e, tai su investicija į e, vandens talpas. Būtent taip reikėtų e, elgtis. Tada ES valstybės narės geriau suvoktų, kur nueina investicijos ir kur jų labiausiai reikia. Aš dėkoju taip pat ponui Grant iš Škotijos, iš Junktinės karalystės, padėkoti už tai, kad leidote mums kalbėti ne apie Junktinę karalystę, bet su. Junktinė karalystė, e, to elemento daugelį diskusijų kol kas trūko. Ačiū, kad priminėte mums uh, E, kur gali nuvesti labai primityvi kaštų ir naudos analizė. Ir iš tikrųjų, kai galvojame apie savo politiką, niekad neturime užmiršti europinės papildomosios vertės. E, turime taip pat galvoti apie tai, kad nacionalinių biudžetų e, išlaidos turi sėtis su europinė politiką. Ir kad tai taip pat turi sėtis ir su veiksmais europinių lygių. Apie tai kalbėjo keletas prelegentų tame tarpe ir ponas Lamasiūras. Mm. Tai nelengvai išsprendžiamas klausimas, iš dalies dėl to, kad nacionalinės vyriausybės labai nenoriai e, atsisako savo pilnos kompetencijos. Uh, Jos suteikia tam tikrą kompetenciją Europos agentūrai rinkti, analizuoti informaciją, bet nesuteikia vykdomųjų galių. Taigi susidurėme su situacija, kai yra viena agentūra, kuri renka ir analizuoja, e, informaciją, o tada jau nacionalinių lygių yra kita institucija, kuri vykdo ir formuoja tam tikrą politiką. Ačiū už galimybę dalyvauti šioje nuostabioje diskusijoje. Dėkoju. Dėkoju visiems prelegentams. Pakartosiu tai, ką jau ir anksčiau minėjau. Ir e, šis paskutinis e, diskusijų raundas man priminė mano mintį. Beveik visi pasisakę kalbėjo apie koordinavimą ir e, nuoseklumą. Ir e, iš visų kalbėjusiojų e, girdėjau teigiamą požiūrį į šią koncepciją, ko galbūt netiek daug girdėjau. Tai pasisakymų, kaip mes praktikoje galime tą procesą patobulinti. E, aš asmeniškai tikrai e, laukiu pranešimo, kuriame būtų šviežių, naujų idėjų. Ne vien tik tai principų, bet ir idėjų apie tai, kaip įgyvendinti e, jas. Aš manau, kad šią prasme E, turime platų e, sutarimą idėjų lygmenyje. E, tam yra daug priežasčių, Alenas Lamasilas apie jas priminė, apie tai kalbėjo ir kiti. Taigi, kokių naujų, švežių idėjų aukštoj, aukšto lygio grupė mums pateiks ir kaip tai įgyvendinti turbūt e, didelės politinės opozicijos toms idėjoms neslausime. Taigi tai bus labai svarbu. 12.26 e, dabar e, mūsų baigiamoji sesija turėtų prasidėti 12.45 po 20 minučių. Tad aš manyčiau, kad galėtume leisti savo padaryti trumpą pertraukėlę. Norėčiau, kad visi susirinktumėte 12.40, kad galėtume tiksliai laiku 12.45 tą sesiją pradėti. Dėkui. If I can ask you to, uh, to take your seat. Norėčiau paprašyti visus susėsti. Pirmininkas Šulcas vėluoja, atvyks pas mus truputį vėliau. Tad e, jeigu jūs sutiktumėte, siūlau pradėti posėdį be jo. Laikysimės numatytos pasisakymų tvarkos visų nepristatinėsiu, liksiu nuo šalyje, paliksiu mūsų vadovams. Sceną pradės e, ponas Hudak, e, toliau vicepirmininkė Georgieva ir pirmininkas Mario Montijai. Na ir tikiuosi per tą laiką atvyks ir ponas Šulcas. Pone ministrė, žodis jums. Dėkoju. Prieš Jums pasitraukiant į šešėlį, norėčiau padėkoti Jums e, už e, tai, ką nuveikėte per e, šias porą dienų. Jūsų užduotis tikrai nebuvo labai lengva. Ačiū. So, members... Taigi, gerbėmėjai nacionalinių parlamentų nariai, ponė pirmininkė, E, kurio dar nėra, bet turime kitą pirmininką, e, ponę komisijos vicepirmininkę, e, aukštojo lygio grupės pirmininkę, parlamentų nariai, Ponės ir ponai, man didelė garbė šiandieną šiame posėdėje atstovauti pirmininkaujančiai Slovakijai, pasisakyti prieš Europos parlamento, nacionalinių parlamentų, komisijos, tarybos, atstovus ir dalyvauti šiame svarbiame renginyje. E, esu dėkingas pirmininkui Monti už šios konferencijos su organizavimą ir pirmininkui Šulcui už tai, kad suteikė patalpas. Iš tikrųjų, kalbame apie ES biudžeto formavimą, e, nuosavus išteklius ir kitus labai svarbius dalykus. Kalbame apie labai svarbų projektą, projektą, kuris daro poveikį Europai ir kaip toliau Europa bus kuriama iš mokyklas, iš universiteto. Atsimenu, paprastas principas kiekviename e, projekte turi būti trys dalis, reikia atsakyti į tris klausimus, ką, kodėl mes darome ir pagaliau, kas iš to. E, tai, ką mes darome, yra svarbu, nes e, manome, kad ES evoliucijos prasme esame kryškelėje, susidurėme su Brexit, su kitais išorės aspektais, e, nuo migracijos iki saugumo klausimų. Visą tai kuria aplinką, kur Europa privalo keistis, o pokyčiai nevyksta be finansinių išteklių ir be biudžeto permastymo. ES biudžetas man, nors aš e, saliginai naujai dirbu šitą darbą, taigi tai e, įvairių pozicijų, e, nuostatų, įvairių pozicijų tame, Europos, e, tame tarp Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų mikrokosmosas. Taigi, kai galvojame apie biudžetą, e, turime būti realistai, turime realistiškai žiūrėti, ką ir ko gali pasiekti ES biudžetas ir ko turėtų pasiekti. Iš tikrųjų, ES biudžetą, biudžetui tenka tik tai 2 procentai visų ES valstybių narių išlaidų. Taigi per, per didelių e, lūkesčių neturėtume turėti, nors ES turėtų siekti saugios ir klestinčios ES jos piliečiams, bet mums reikia galvoti ir apie mm, e, naujo, naujus dalykus, kad galėtume susidūroti su tais iššūkiais, kurie naujai iškyla. E, jau šį rytą ir šiandien apskritai e, buvo daug diskusijų apie tai, kad Europos biudžetas turėtų užtikrinti europinę papildomąją vertę. Ir ponas e, Lamasiūras minėjo, kad jeigu neapibriešime, ką reiškia ta pridėtinė vertė, tai tada niekada nepasieksime sėkmės, suformuodami tokį biudžetą, kuris atlieptų ES poreikius. Iš tikrųjų labai svarbu apibrėžti tą pridėtinę vertę, tai svarbi užduotis. Reikalas tas, kad e, skirtingoms nacionalinėms valstybėms ir regionams e, e, Šį savoką reiškia skirtingus dalykus ir jeigu nesutarsime dėl bendro traktavimo, tai nesutarsime ir dėl įplaukų ir išlaidų struktūros. <clears throat> Kai E, apie tai mąstome, e, reikėtų atsižvelgti į keturis ar penkis europinės pridedamosios vertės e, elementus. Vienas iš jų man būtų skatinti ir vesti ES politiką ir strategiją. Vesti Europą, kad ji būtų konkurencingesnė, saugesnė ir palankesnė ES biliečiams. Taigi biudžetas e, turėtų būti vienas iš tų elementų, kuris leistų formuoti bendrasias ES politikas, pavyzdžiui, tokias kaip bendra migracijos politika. Antra, e, biudžete turėtų būti labai didelis svertinis, sverto efektas, kad galima būtų pritraukti papildomas nacionalinio lygio privataus sektoriaus lėšas E, mes e, turime nemažai gerų pavyzdžių, kaip to sverto efekto galima pasiekti. Trečia, biudžetas turėtų padėti kurti geresnės sąsajas Europos lygmenių. E, fizinės infrastruktūros prasme, transporto, energetikos tinklų prasme, bet taip pat ir žmogiškosios infrastruktūros prasme, nes dažnai užmirštame, kad e, turime padėti formuoti ES pilietį, o tai atsitinka tik tada, kada e, europiečiai, jauni žmonės daugiau tarpusavyje bendrauja. Jeigu to neužtikrin, neužtikriname, kyla ekstremizmas. Na ir kitas dalykas yra konvergencija. Biudžetas turi prisidėti prie Europos konvergencijos. Ar tai eina kalba apie šalis, regionus ar žmonės. Tai yra svarbu Europai, tai dalis mūsų vertybių. Taigi, jeigu pasieksime konsensusą dėl e, kai kurių iš tų vertybių, dėl tų e, ES biudžeto papildomų, papildomumo elementų, mes galėsime sėkmingai kalbėti apie tai, kaip tas biudžetas turėtų atrodyti. E, kai, čia kalbėjau apie ką reikia nuveikti. Kaip tai padaryti, tai yra labai daug nuomonių apie tai, kaip reikėtų formuoti tą naują biudžetą ir, žinoma, e, nauji ištekliai yra e, svarbi viso tos diskusijos dalis. E, girdėjau nemažai kalbančių, kad kalba eina ne vien tik tai apie naujus, papildomus pinigus, bet ir apie tai, kaip mes leidžiame tą biudžetą Dabar, kai žiūrime į biudžeto išlaidas, reikia labai atidžiai apsvarstyti, kaip mes juos leidžiame ir kad e, tie pinigai būtų kuo naudingiausiai leidžiami mūsų piliečių labai. E, e, komisijos nuojas Muskovici vakar minėjo, kad ES kad e, mes e, kiekvienais metais dėl prasto PVM surinkimo e, prarandame 160 milijardų eurų. Kitaip sakant, tokiu būdu geriau patobulinę šitą, šitą darbą mes galėtume surinkti papildomų, papildomų pinigų, kaip, kad minėjo komisarė Georgieva, mes galėtume geriau juos panaudoti, pasinaudodami lankstumo galimybėmis. Taigi, e, biudžeto ištekliai yra labai svarbus dalykas. Na ir kas iš to? Mums reikia biudžeto, kuris atspindėtų e, naujuosius, šiuolaikinius Europai kylančius iššūkius, turi atspindėti piliečių lūkesčius, bet e, turi būti taip pat ir suprantamas, nes kartais e, kalbame apie biudžetą mm, e, nesugebėdami paaiškinti, ką jis reiškia. Jūs žinote, kad dinozaurai evoliucijos raidoje išnyko ne dėl to, kad jie buvo pernelik silpni, bet dėl to, kad nesugebėjo prisitaikyti prie besikeičiančios situacijos. E, aš ko gero jau viršiju e, tarybos sekretoriato man suteiktus įgaliojimus, bet vis tiek dar pasakysiu, kad taryba yra pasirengusi būti gerų partnerių diskusijoje dėl nuosavųjų išteklių ir e, ES finansavimo ateityje. E, taryba labai atidžiai stebi vykstančias diskusijas. Pirmininkas Monti puikiai tai žino. E, e, bent jau du kartus jis buvo sustikęs su finansų ministrais ir pereitais metais, ir šiais metais. Ir tai svarstė su Ekofino taryba E, šiame e, susitikime yra labai simboliška, kad susitinka nacionalinių ir Europos parlamento atstovai. Mums reikia to dialogo nacionalinių ir Europos lygių. Nes dėja yra daug e, situacijų, kai Briuselėje dėl kažko sutarėme, bet parvažiavę namo jau kalbame kitaip. Būtent todėl atsiranda tam tikrų problemų ir tada uh, E, ir tada jau pastarnaujame ekstremistams ir populistams. E, mums taip pat svarbu e, panaudoti tokią pozityvų perviršio poveikį, kad atsirastų naujų, novatoriškų idėjų. Paminėčiau poną Manka, e, kuris dabar dirba Europos parlamente, Slovakijos e, mokslo akademija yra paskelbusi savų minčių apie ES biudžeto formavimą. E, kaip pirmkaučias valstybės atstovas tarybos vardu noriu padėkoti Jums už šį svarbų renginį ir patikinti dar kartą, kad taryba bus veiksmingų partnerių diskusijoje dėl e, biudžeto, kad jis būtų dar geresnis ES piliečiams. Dėkui. O dabar jau aš galiu pasakyti labą dieną. Ilgai nesimatėm, ar ne? Pirmiausia, noriu perduoti pono Junkerio apgailestavimą, komisijos pirmininko apgailestavimą Jis norėjo dalyvauti šioje diskusijoje. Timely, to... Pačiu laiku atėjot, kaip tik norėjau šitą ir apie jūs pasakyti, pono Junkerio vardu. Jis e, labai aktyviai šiuose diskusijose dalyvavo, kaip ponas Monti žino. Mes įkvietėm atvažiuoti Europos komisiją ir pristatyti jo idėjas. Ir Komisijos pirmininkas noriu asmeniškai padėkoti parlamento pirmininkui ne tik už jo atsidavimą šiai temai, bet ir už jo atliekamą, atliktą vaidmenį e, dėrybose dėl daugiametės finansų programos, užtikrinant, kad savų, tikrų nuosavų išteklių tema nebūtų palaidota ir būtų įtraukta į kitas dėrybas dėl būsimų MFF. Taigi aš dėkoju Žanklod vardu ir savo kolegų bei savo pačios vardu. Norėčiau skirti keturis punktus baigdama. Visų pirma, man susidarė įspūdis iš to, ką girdėjau čia e, kalbant kolegoms, kad ši diskusija yra labai naudingas būdas susitikti tiems, kurie atstovauja piliečius valstybėse ir čia Bruselėje. Aš manau, kad e, nacionalinių parlamentų ir Europos parlamento narių pasisakymai dažnai buvo labai glausti, bet tuo pačiu metu jie atspindėjo, kad mes girdime vieni kitus. Džiaugiuosi, kad e, ir toliau sutelkėme nacionalinius parlamentarus ir Europos parlamentarus, kalbėdami apie Europos ateitį ir apie Europos biudžeto ateitį. Kitas pastebėjimas. Pagrindinė e, šio posėdžio mintis yra ta, kad didžioji dalis mūsų pripažįstame, jog reikia modernizuoti ir supaprastinti mūsų biudžetą. <clears throat> ir išlaidų, ir įplaukų pusėje. Mes turėtume priartinti biudžetą prie mūsų piliečių. Kai kalbame apie priartėjimą prie piliečių įplaukų pusėje, suprantame, kad reikia tiesioginio ryšio, labiau tiesioginio ryšio tarp to, ką piliečiai įneša ir to, ką Europos e, biudžetas investuoja jų labui. Šiandien tas ryšys, ta sąsaja 80 procentų yra įgyvendama per nacionalinius parlamentus. Matome, kad labai didelis procentas investuojamų lėšų yra nuosavi ištekliai, bet netikrieji nuosavi ištekliai. Būtų labai protinga ir derama jeigu uh, padėtis grįžtų į tai, kokia buvo anksčiau. Vis tik turime labai aiškiai pasakyti, kad e, dabartinėje politinėje aplinkoje labai jautriai svarstoma, ar toks sugrįžimas į praeitį nereikštų noro įsteigti ES mokesčio. Kalbu komisijos vardu. Taip, Mes nenorime, kad būtų to, mes nesiūlome. Siūlome pakeisti įplaukų pasidalymo mechanizmą. Jis turi leisti piliečiams jaustis e, labiau susijusiems su tuo, kas jų vardu vyksta ES lygmenių. Galbūt tai skamba kaip nesvarbus dalykas, bet iš tiesų tai yra nepaprastai reikšminga. Ko mes siekiame? siekiame atrasti galimybių įvertinti mokesčių evoliuciją ES, jų suderinimą, vieno mokesčio pakeitimą kitų, pasverti ryšį tarp piliečių ir Europos biudžeto ir suartinti tuos du elementus ar labiau negu dabar. apie ką čia nėra kalbama šioje diskusijoje. Nėra kalbama apie biudžeto dydį. Kai kam susidaro įspūdis, kad mes kalbame apie įplaukų didinimą ES biudžete. Dėl to galime sutikti arba nesutikti. Tačiau panas Monti ir aukšto lygio grupė apie tai nekalba. Nesakau, kad ten diskusija nėra brangi, bet mes nenorime padidinti mokesčių naštos mūsų piliečiams. Nuoširdžiai kalbant, optimistiškai vertinu šios šių diskusijų ateitį. Kodėl? Todėl, kad jaučiame spaudimą vesti reformas, tą spaudimą jaučiame dėl Britanijos referendumo rezultatų birželio 21 dieną. Dėl šio sprendimo bus atvertas e, Britanijos gražos, biudžetinės gražos klausimas, perteklius gražinimo klausimas ir tai yra neatsiejamai e, susiję su ES biudžeto diskusijomis. Nes negalime sakyti, kad e, šį klausimą išspręsime, bet visų kitų ne. Aš manau, kad e, dabar turime puikią progą tą padaryti. Kaip jau iš ryto sakiau, taip pat esu giliai įsitikinusi, kad mes pasieksime pergalės, jeigu tuo pat metu nepailstamai vykdysime reformas dėl biudžeto išlaidų. Parlamentas mums padėjo uh, sukurti lankstesnį mechanizmą, leidžiant pinigus. Jeigu tokio lankstumo nebūtų, mes jau būtumėm žlugę. Pabėgėlių krizė būtų mus nužudžiusi. Be to, parlamentas reikalavo, kad mes perkeltume dėmesio centrą nuo taisyklių prie išlaidų kokybės, kas iš tiesų atneša naudos mūsų žmonėms. Ir aš manau, kad mums einant į priekį, kuriant griežtesnį biudžetą ar keliant griežtesnius reikalavimus mums patiems, atsakomybė už kokybę, ką mes darome piliečių labui, e, tik rūpės dar labiau. Na ir paskutinis pasibėjimas, kas bus toliau. Mes ir toliau tęsime techninį darbą, tačiau visi žinome, kad techninis darbas e, turi tam tikras ribas. Mums reikia, kad jūs atliktumėt politinių sunkia svorių darbą. Kartu su jumis mes galbūt, galbūt sukursime teisingą politinę atmosferą, kuri leis drąsiai reformuoti biudžetą. Mums Europos komisijoje tos reformos e, pagrindiniai elementai iškils per būsimą MFF ir galbūt reikės ryštingesnio parlamento negu ankstesnėse diskusijose. Toks ryštas leistų mums užtikrinti, kad techniniai pasiūlymai virstų politiniais, virstų politinė realybė. Ačiū. Ja, vielen Dank, Kristalina. Dėkoju, Kristalina. Gerbiami kolegos. Pone profesoriu Monti, susidaro įspūdis, kad vyko dvi dienos labai intensyvaus darbo. Vyko labai aiškios, labai konkrečios diskusijos. Aukšto lygio grupė pateiks savo ataskaitą iki metų pabaigos. Labai atidžiai išklausiau ponios Georgievos pasisakymą. Komisija pateiks teisėjų kūros siūlymus, atsižvelgdama į aukšto lygio grupės ataskaitą. Tai reiškia, kad kad 2020 metų daugiametėje finansinėje programoje turėtų būti numatytos geresnės struktūros. Dviejų dienų diskusija ir atspindys kitos diskusijos, kur vyksta jau seniau. Parlamento požiūrio, ar kalbėtume apie Europos parlamentą, apie nacionalinius parlamentus, mes galėtume ko gero apibendrinti tą diskusiją ir pasakyti, kad viskas sukosi apie vieną dalyką - politikų atsakomybę. Mūsų dienomis mokesčių mokėtojas nesupranta, kas už kągi atsako. O svarbiausias klausimas juk būtent toks ir yra. E, būtina atskaitomybė, būtina skaidrumas. Iš esmės, turime tokią sistemą, kai vyksta perskirstimas. Iš pradžių visi deda indėlį į tą bendrą katilą, o paskui yra iš jo būtent finansuojami atskiri projektai. Taigi vyksta perskirstimas. Biudžetas padeda finansuoti ES struktūras ir, ir kitus projektus. Sprendimai susijęs su išlaidomis iš to fondo, į kurį visi deda indėlius, atrodo, yra demokratiškas dalykas, nes juk visos valstybės narės dalyvauja skirdamos tam tikras lėšas. Europos parlamentas atstovauja rinkėjams, tai yra tiesiogiai renkama institucija, taigi viskas vyksta, sakyčiau, absoliučiai demokratiškai. Tuo tarpu federacinėje sistemoje e, Tai irgi vyksta panašiai. Na, Europos, Europos Sąjungoje nėra valstybė, tačiau, kaip jau sakiau, principai kai kurie atsispindi nūdienėje Europos Sąjungos veikloje. Visa tai yra teorija. Idealas. O realybė kartais nuo to idealo skiriasi. Pone Georgieva mums kalbėjo apie lankstumą. Kalbant apie daugiametę finansinę programą, nurodėme, kad e, numatėme didesnį lankstumą susijusi su lėšų perkelimu iš vienos kategorijos į kitą ir panašiai. Aš nesu biudžeto specialistas, ponas Lemasur mus galės gražinti mūsų realybę, jeigu aš kažką būsiu suklydęs pasakydamas. Ponas Lemasur nuolatos primena, kad kad ir kas ką besakytų, reikia pažvelgti į skaičius procentus, kiek konkrečiai to lankstumo esama. Ką realiai tai reiškia e, biudžetui, kai tenka perkelti iš metų į metus lėšas. Na ir kartais e, tas toksai sveiko proto grūdas atšaldo, kai kieno per nelik verdantį entuzijazmą. Kartais nukrypsama nuo pradinių sąlygų parengiamas metinės ir daugiametis biudžetas. Ir nutinka taip, kad e, ištirpsta visi scenarijai. Jeigu valstybių ir vyriausybių vadovai nusprendžia daugiau pinigų išleisti, pavyzdžiui, saugumo reikalams, jeigu taryboje primas toks sprendimas, o paskui sakoma, kad to reikės, to, tą viską reikės iš ES biudžeto, tai tuomet pasakoma, ponė Georgievai, tamsta, ponė, turėsit surasti iš pinigų šitiems sprendimams finansuoti. O Europos parlamentas sako, kad štai mes esame numatę tam tikras ribas, yra asignavimai įsipareigojimams, asignavimai mokėjimams. 90 milijardų turime maždaug. Na, 907 Ir kita vertus turime kitą sumą, 97 milijardus. Taigi skirtumas yra reikšmingas, 60 milijardų panašiai. Tad klausimas, ką konkrečiai tai reiškia? Tai reiškia, kad lėšas reikės perkelinėti, kad reikės tą turimą masę lėšų tinkamai paskirstyti. Ir galime sakyti, kad tos lėšos dabar jau yra išleistos tenka numatyti mažinimo išlaidų priemonės. O kas būtų dar blogiau, kalbant apie ES biudžetą, galima numatyti kai kurių finansavimo atidėjimą. Numatyti pinigai tiesiog nuimami, jie ne, nuplanuojama, kad jie išleisti nebus. Ir atididamos e, spalio mėnesį sąskaitos kitų metų apmokėjimui per kitus metų tris pirmosius mėnesius reikia apmokėti tas praėjusių metų neapmokėtas sąskaitas. Tai štai, šitokiu principu dirbama pasarosius 20 metų. Įmonėse tai yra vadinama specialia kreditų rūšimi. Paprastai pasitelkus tokio pobūdžio kreditus įmonė bankrutuoja. Bet mūsų ant metinio biudžeto realybė tai yra tokia. Mane piktina tai, kad tie, kurie tas nuostatas kritikuoja, sulaukia visose sostinėse, ar ten vadovauti e, socialistai ar dešinieji, sulaukia priekaištų, kad štai tai Briuselis dirba, Briuselis nemoka tvarkyti su pinigais, o juk mes sprendžiam dėl svarbiausių projektų. Juk mes ten turime priimti sprendimus dėl Frontexų, dėl sienų apsaugos, o štai ten, Briuselį, sėdi kvailiai ir Briuselio kvailiai mums kalba apie bojimus, lėšų trūkumus ir panašiai. Tai yra baisi dviveidystė. Tad aš darau tokią išvadą, kad reikėtų daugiau skaidrumo. Ir tas skaidrumas galėtų būti pasiektas, numačius daugiau nuo savų išteklių. Tai būtų išeitis, nes tie, kurie numato išlaidas, turėtų numatyti ir e, pajamas. Būtų aišku piliečiui, kas už ką atsakingas, kas iš ko bus finansuojamas. Tai štai toks būtų ir sprendimas. Skaidrumas didesnė atsakomybė ir aš manau, kad diskusija, kur vyko ši, šias dvi dienas, mums padėjo e, žengti žingsnį pirmin šią kryptim. Na, turiu pasakyti, kad nesu didelis optimistas. Yra tokių tendencijų, kurių tikslas yra renacionalizuoti biudžeto politiką. Ir, ir kitas politika, apie kitas politikas teikiami panašus siūlymai, ne tik apie biudžeto politiką. Tačiau tikiuosi, kad e, sveikas protas nugalės kad bus atidėta į šalį ideologiniai ginčiai šį kartą. ES biudžetų formavimui pernelik dažnai pasitelkiami ideologiniai vairūs principai. Atsakomybės pasidalymas. Irgi yra svarbus dalykas, kai kas sako, kad politikai, nacionaliniai politikai turėtų rodyti didesnį atsakomybę, o tuo tarpu tai yra neprimtina, e, kai nenorima prisimti atsakomybės e, nacionalinių lygmenių, kai permetama tik ant Europos struktūrų pečių, tai prarandama, in, prarandamas pasitikėjimas institucijomis, piliečiams nebepasitikė, reikėtų, kad būtų daugiau skaidrumo, reikėtų nebe remti tuo dviveidiškumu. Ačiū už įdomią diskusiją. Žinau, kad tai, ką šiandien sakiau ir ką sakiau vakar, yra grinai politiniai dalykai. Tiesioginė to žodžio prasme. Kai kalbam apie biudžetą, be abejo, diskusija nėra lengva. kaip mes sakom vokiškai, kartais tenka e, surasti, iš ko savo ambicijas finansuoti. Jeigu trukdoma, ką žinome, pagaliai ratus, tai tada e, tenka ieškoti, kaip su tais kaišytojais susitvarkyti. E, būtina ginti Europos politiką nuo kaišytojų pagalių į ratus. Tai yra transnacionalinė politika, tai yra susijęs su ES ateitimi. Būtina ginti šią demokratizavimo strategiją, įskaitant ir biudžeto politiką. Šiuo požiūriu aukšto lygio grupė yra politinė. Net jeigu techninis darbas yra atliekamas kasdieniniam gyvenime šios grupės. Tačiau kalbant apie E, orientaciją ir kalbant apie temų nagrinėjimą, ta, tai grupiai tenka politinis vaidmuo. Ačiū. Thank you very much, Mr. President. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau mums visiems priminti, kad e, šiame įvairiame pasaulyje, kur mes gyvename, aukšto lygio nuosavų išteklių grupė turi tris tėvus. Ir vienas iš jų, Europos parlamento pirmininkas ponas Šulcas, yra būtent tas, kuris stipriai siekia kompromiso tarp komisijos ir tarybos, kuris palaikė pačią nuo savų išteklių reformos idėją, su kuria mes dabar ir dirbame. Aš kaip ir vakar savo grupės kolegų vardu norėčiau padėkoti Europos parlamentui ir asmeniškai jo pirmininkui ir visiems parlamento nariams, kurie skaitlingai dalyvavo šiame procese. Noriu padėkoti ir tarybai, e, ir konkrečiai e, ministrui Vudak, ir komisijai, e, konkrečiai vicepirmininkiai Georgievai, kuri čia atstovauja ponui Junkeriui. Noriu padėkoti taip pat ir konferencijos moderatoriui kuris e, pademonstravo didelį profesionalumą ir e, išmintingumą, e, kontroliuodamas, veiksmingai kontroliuodamas pasisakymų laiką, to įvairiose konferencijose kartais pasigendame. Ir žinoma tai, kad konferencija surinkta čia, Europos parlamente, prie to taip pat prisidėjo. Noriu taip pat padėkoti nacionalinių parlamentų nariams, kurie kažkuria prasme įnešė fundamentalios pridėtinės vertės, kuri padeda mums e, svarstant ir apsisprendžiant e, dėl veiksmų įvairių įvairiomis kryptimis, abiem kryptim. Dėkoju taip pat ir e, atskirų e, darbo grupių prelegentams. Noriu padėkoti visiems dalyviams, kurie gerai padirbėjo, kad ši konferencija konceptualiai būtų nuosekli ir galėtų būti įgyvendinta praktikoje ir konkrečiai dėkoju tarp instituciniam sekretoriatui, kuris padeda mums, mūsų darbe, o taip pat ir darbo grupiai, kuri, kurios parama mes jaučiame tiesiogiai, taip pat Europos parlamento pareigūnams ir vertėjams. E, per pastarąją sesiją ponas Traškovskis e, ragino mus išlikti blaiviais, neturėti pernelyg didelių ambicijų. Norėčiau jam pritarti ir jį nuraminti, kad e, neketiname prarasti mūsų blaivų požiūrį Bet kalbant apie aukšto lygio darbo grupę, e, savo ruoštų norėčiau pasakyti poniai Traškovskiai ir kitiems, kad e, ši grupė yra labai pasiryžusi ir užsispyrusi įgyvendinti tuos įgaliojimus, kuriuos yra gavusi. Mes padaryti, norime padaryti viską, kas mūsų galiuose, intelektinėse galiuose kad mažiau būtų lengva, lyginant su kitais, kitais atvejais, e, tarybai atmesti mūsų pasiūlymus dėl e, nuo savų išteklių. Praeitie tai buvo labai lengva. E, pats mačiau 2013 metais, kad komisijos įdomių pasiūlymų nesvarstymas e, tarybai nieko nekainavo. Ar kas nors e, pastebėjo, kad e, būtent taryboje tie pasiūlymai dėl nuosavų išteklių buvo atmesti. Ne, tas faktas liko nepastebėtas. Aš manau, kad dabar keičiasi du dalykai. E, visų pirmiausia, e, padėtis prastėja ir su didelė pagarba visoms vyriausybėms ir jų e, kolektyviam vienetui, tarybai. Dabar tarybai gali būti sunkiau atmesti teikiamas idėjas, lyginant su tuo, kas buvo praeitie. Tuo pat metu ES viešosios nuomonės prasme pradeda suvokti, kad e, e, valstybių narių sostinių žaidimas, kuomet visų pirma yra kaltinamos ES institucijos už e, daugelį iš to, kas netaip vyksta Europoje, kad tas bandymas jau truputį, mm, kad juo truputį piknaudžiaujama ir kad reikia jau pradėti aiškiai rodyti, ką daro e, nacionalinės valstybės tiek atskirai namuose, tiek ir taryboje ir kad būtent jos nepakankamai paremė Europos integracijos procesą. Kita priežasis, kodėl aš tikiu ir tikiuosi, e, kad e, politiškai bus netai patrauklu atmesti mūsų teiktinus pasiūlymus, yra tai, kad mes norime, kad viešoji nuomonė ir ypatingai e, politikos formuotojų bendruomenė bei žiniasklaida geriau suprastų, e, kokie aukšti statymai čia yra daromi. E, anksčiau pakankamai mažai buvo sakoma, kalbama apie tuos pasirengimus, e, kuriuos inicijavo Europos parlamentas, komisija ir taryba šitoje srityje. Todėl mes padarysime viską, kas įmanoma, kad visi, kurie yra susiję, e, elgtųsi atsakingiau negu praeitie. Ir e, būtent šioje konferencijoje mes tiek daug skiriame dėmesio tam, kad galima būtų apsvarstyti visą spektrą, pradedant e, e, teoriniais, akademiniais e, aspektais. Ir aš noriu padėkoti visiems ekspertams, kurie labai daug mums padėjo, kad padėtų apriepti visą spektrą, baigiant ir politinėmis temomis, procesais ir dalykais. Ir Ši konferencija yra labai svarbus elementas šiame e, informacijos kleidimo apie tai, e, kokia svarbi ši problema yra elementas. E, komisijos narė Georgieva e, labai glaustai, bet labai veiksmingai e, pasakė apie tai, kaip ji mato šią konferenciją. Ir e, mano matymas e, nuo jūsų labai mažai tesiskiria. Aš manau, kad mums pavyko e, labai aiškiai įvardinti iš, virių, iš visų požiūrių taškų e, būtinybę siekti europinės vertės, subsidiarumo, kurie turėtų e, veikti kaip tam tikri filtrai, apsisprendžiant, kas turėtų būti daroma. Pane Georgieva ankstesnėje sesijoje minėjo e, europinių kriterijų sustelkimo į e, rezultatus svarbą ir į matomumo svarbą. Ir e, Aš e, iš tikrųjų ir pas norėčiau pabrėžti, kaip svarbu yra užtikrinti politikos ekspost vertinimą. Ponas Hudak akcentavo, kaip svarbu, kad tai, kas yra daroma su biudžetu, sėtųsi su pagrindiniais politikos tikslais Europos Sąjungoje. Jis pabrėžė e, sąsajas. E, aš e, pritarčiau tam. Fizinės sąsajos, žmogiškosios sąsajos ir taip pat e, Kitas sąsajas jau šiandien buvo kalbėta apie tai, ką ponas Moskovic yra pasakęs apie PVM e, mokesčio vengimą. Taigi, e, reikia dėti visas e, pastangas, kad galima bent dalį tų 160-200 milijardų eurų susigražinti iš tų sumų, kurios prarandamas vengiant mokėti PVM. -ą. Ir tai reikštų, kad ES e, sugebės e, ištraukti iš šešėlio tuos nesumokėtus mokesčius ir e, juos panaudoti, kuriant viešąjį gėrį ES, tokį kaip saugumas, kuris atneštų ES pridėtinę vertę. E, Taigi e, čia tarsi nuo pridėtinės vertės vienos savokos pereiname prie kitos. Bet tai aiškiai demonstruoja ES e, pačio proceso esmę. Žinoma, kartais e, lengviau pasakyti negu kad padaryti, ypač kai kalbame apie tai, ką verslo kalba kalbant e, galima būtų pavadinti susitelkimu į esminius dalykus. Ir kad e, galima būtų panaudoti sverto e, poveikį Jeigu kalbėsime apie supaprastinimą, formuojant ES biudžetą, apie tai šį rytą kalbėjo profesorius Fust, kuris pademonstravo, kodėl tiek daug dėmesio skiriama neto indėlio ir e, naudos balansui. E, profesorius Lamasiūras kalbėjo, kaip labai svarbu, e, jeigu būtų harmonija tarp naujų funkcijų suteikimo valstybėms narėms ir tarp e, galimybių joms pasinaudoti tomis sutaupytomis lėšomis, kurios kyla iš tokių naujų funkcijų gavimo. Aš noriu patikinti jūs, kad mes labai aiškiai suprantame, kad tokie dalykai kaip biudžeto dydis ar apmokestinimo lygiai e, nėra mūsų įgaliojimų dalis. E, e, bet šios temas, aišku, susijusios su mūsų pagrindinė tema, bet mūsų darbė jos nėra tiesiogiai aktualios. Mūsų darbas aukšto lygio grupėje dabar reikalauja dar trupučio laiko, nelabai daug, mes e, laiku prengsime savo galutinį pranešimą su pasiūlymais, pateiksime visų trijų institucijų e, vadovams ir e, ketiname jiems pritarint tai padaryti per šių metų gruodį. Aš, aš tikiuosi, kad jūs sutiksite, kad jų, jūs Europos parlamente ir nacionaliniuose parlamentuose galbūt šiek tiek esate nusivylę, nes e, neišgirdote mūsų e, grupės narių minint konkrečius pasiūlymus. Bet aš galiu jūs patikinti, kad mūsų galtinėje ataskaitoje, pranešime bus daug konkrečių pasiūlymų, gerai dokumentuotų ir argumentuotų. Kartais pateiksime ir e, galimus variantus. Bet mums atrodo, kad yra labai svarbu prieš e, einant prie konkrečių pasiūlymų Europoje sukurti tam tikrą intelektinį klimatą, kuris e, suvoktų dabartinės sistemos spragas ir trūkumus. Ir aišku, kada konkretus pasiūlymai atsiras, tada bus galima pradėti kalbėti apie tų pasiūlymų už ir prieš. Ir aišku, bus pakankamai priežasčių vienus ar kitus iš jų uh, atmesti. Ar iš tikrųjų įvyks kažkokių pokyčių? Taip, mes pakankamai ilgai tame tarpe ir e, šioje konferencijoje kalbėjome apie tai, kiek dabartinė sistema nėra racionali ir tai leidžia mus e, teikti, kad galų gale tam tikras išvadas padarysime. Na ir pagaliau e, Mes esame suinteresuoti, kad Europos parlamentas ir nacionaliniai parlamentai mums paskelbus e, šią ataskaitą, kuri ir jiems e, bus e, adresuota, išreikštų savo nuomonę, kad mes galėtume pateikti galbūt norimus paaiškinimus. Vicepirmininkė Georgieva šį rytą kalbėjo apie tam tikras kategorijas, kurios yra e, veiksmingos. E, šioje diskusijoje dėl biudžeto kalbėjo apie sanglaudos draugus, apie žemės ūkio draugus ir apie kompensuojamųjų išmokų draugus. Mes savo ruoštų e, intelektinėmis ir politinėmis pastangomis norime skurti dar vieną kategoriją - ES piliečių draugų kategoriją. Dėkui.